Kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Turite darbo tvarkės, šiandienos posėdžio darbo tvarkės projektą. Jeigu pritarėte, darau prielaidą, kad darbo tvarkiai pritarėme. Ačiū. Kitas darbo tvarkės punktas trans, transeuropinio transporto tinklo plėtra, kompromisinių pakeitimų svarstymas. Abu pranešėjai ir ponas Kumutsakos ir ponas Ertugas yra čia. Ir kas pirmasis iš jūsų kalbės? Ponas Kumutsakos. Ačiū, Brianai. Κάνει τέσσερις συναντήσεις με τους σκιώδεις συζητητές θα σας δώσω μια γενική εικόνα του πού βρισκόμαστε. Pirmiausia, norėčiau trumpai apžvelgti e, bendrą situaciją. Mes esame paskyrę rytojaus posėdį su šešėliniais parenešėjai šią temą ir manome, kad ir e, Strasbūrė įvyks dar vienas posėdis. Norėčiau pasakyti štai ką kolegoms. Jeigu reikės trečio posėdžio, Mes esame numatę dieną gruodžio mėnesį, bet jeigu mums dar reikės to papildomo posėdžio, tuomet tą ir padarysime. Taip kaip ir buvo planuota. Dėl kompromisinių pakeitimų. Jų iš viso yra 22. Yra svarstoma 11 reglamento projekto straipsnių. 11 kompromisinių pakeitimų susiję su konstatuojamosiamis dalimis, 9, 9, 9 dėl, 19 dėl e, priedų ir žemėlapių. Iš viso 20, e, atsiprašau, 50-52 pakeitimai. E, artimiausiamis dienomis be jokios abejonės gausime dar daugiau kompromisinių pakeitimų, tačiau jų nebebus tiek daug. Iki šiol man atrodo, e, beveik viską apsvarstėme ir kalbėjome tikrai konstruktyviai. Ir e, pirmiausia, dėl trečiojo straipsnio kompromisinis pakeitimas buvo pateiktas dėl pridėtinės vertės apibūdinimo, europietiškos pridėtinės vertės apibūdinimo. Trečiasis e, pakeitimas dėl dėl miestų transporto mazgų, dėl e, išteklių, dėl prioritetų. Tai buvo 10, paskui 12 straipsnis infrastruktūra ir jos komponentai, 16 straipsnis. Trečias punktas asocijuota įranga vidaus laivybai, laivybos keliams. Šiandieną Buvo pateiktas kompromisinis pakeitimas dėl 17 straipsnio ir jis buvo jau išdalintas. 20 infrastruktūros komponentai, 21 e, jūros greitkeliai, 26 antras paragrafas transporto infrastruktūros reikalavimai, 45 reikalavimai e, pagrindiniam tiklui, mes dar svarstome šį klausimą. 47 straipsnis e, pagrindinio tinklo transporto mazgai, 49 punktas, straipsnis E, pačių e, pagrindinių koridorių e, definiciją, pagrindinių koridorių, transporto koridorių apibrėžimas ir jų koordinavimas, 54 straipsnis, pirmas paragrafas valstybių narių įsipareigojimų, pranešimas, informacija apie jų įsipareigojimus. Apie tos visus dalykus mes jau kalbėjome ir šiandieną kolegoms pateikėme kompromisinius pakeitimus, pateikėme dėl 13, 17 ir 15 straipsnių. Ir dar nemažo skaičio konstatuojamųjų dalių. Šiandieną aptarėme tuos dalykus. Kita, kitą savaitę su šešėliniais pranešėjais susitikę mes e, aptarsime kitus klausimus ir informuosime kolegos. E, Dėl e, kompromisinių pasikei, daugumos kompromisinių pakeitimų atveju mes ka, tikrai galime toliau gerai dėrėtis ir manyčiau, kad galiausiai sustarsime su visais šešėliniais pranešėjais. Sudėtingiausios temos yra susijusios su techninėmis nuostatomis, tai yra 13 straipsnis. Keturiasdešimt penktas dėl bendrojo tinklo ir dėl pagrindinio tinklo ir dėl laivybos. Tai yra patys sudėtingiausi punktai, dėl kurių dar reikės padiskutuoti. Kas dėl pagrindinių elementų, tai yra privalomų tvarkaraščių ir techninių taisyklių ir techninių požymių, metodikos, norėčiau pasakyti, jog dauguma kolegų iš esmės laikosi nacionalinių interesų. Mes į tai reaguojame, tokiu būdu mes laikysime griežtai tvarkaraščio, tvarkaraščio ir aišku atsižvelgsime į kolegų e, abejonės ir pastabas tiek, kiek tai įmanoma, tačiau nenorime e, paukoti tos europinės pridėtinės vertės kūrimo principo. Tačiau tai, žinoma, yra, ne, ne, nėra paprasta, mums reikia kai kurios pakeitimus iš vairių frakcijų atmesti arba pritarti kai, kurioms, kai kuriems išimtiniams pakeitimams, tačiau jie turi būti labai pagristi ir e, e tos iš, iš, išlygos išimtis turėtų būti labai gerai pagrystos. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes turime labai išsamei padiskutuoti, kad galėtume žygiuoti toliau, kad galiausiai turėtume bendrą, e, tikrai visus tenkinantį kompromisinį projektą, turėtume parengtume tikrai gerą teisinį tekstą, kuris mums padės teisingai, e, tinkamai, veiksmingai e, veikti ir dėrėti su taryba trilogo metu. Tokia yra bendra situacija, kurioje mes šiuo metu esame. Ir aš manau, kad kolega Ehartok taip pat pasakys šį beitą prieš pradedant mūsų diskusiją. Lauksiu jūsų pastabų. Mr. Ertug. Ertugai. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Kolleginnen und Kollegen. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Viso pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Komucakos, kuris nušvietė situaciją, papasakojo, kokia yra šiuo metu mūsų padėtis. Mes pastarosiomis savaitėmis labai stengiamės um, išsamei išanalizuoti padėtį su savo šešėliniais pranešėjais, kitais kolegomis, rasti kompromisinių e, formuluočių ir, kaip jau buvo sakyta, gavome kitų papildomų kompromisinių pakeitimų susijusių su trim straipsniais. Norėčiau pasinaudoti progą ir pakalbėti dėl kai kurių mūsų nuomonę e, svarbių straipsnių, dėl kurių mes parengėme kompromisinius tekstus, kad viskas šiek tiek aiškiau pastarytų. Pirmiausia, dėl tikslų ir prioritetų. Tai yra ketvirtas ir dešimtas straipsniai. Mes konstatavome, kad buvo perimta tam tikra struktūra su, su įvairiomis naujomis, įvairiais pagrindiniais tikslais, tai yra sanglauda, vartotojams, palankumas vartotojui ir e, panašus dalykai. Ir tuos, tais principais mes rėmėmės ir sudarydami kompromisinius tekstus, e, kuriuos minėjo kolega Kumutsakos. Ir iki šiol tie kompromisiniai pakeitimai susilaukė kolegų paramos. Taip pat mes kalbėjome ir rengėme kompromisus dėl straipsnių, kurie susiję su geležinkelio techninėmis e, specifikacijomis, tai yra 12, 13, 45 pakeitimai. Ir reikia labai atsargiai e, formuluoti tos kompromisijos pakeitimus, kad e, jie būtų suderinami su dabartinėmis e, Europos geležinkelio, dabartiniais Europos geležinkelius reglamentuojančiais teisės aktais ir Connecting Europe Facility mechanizmu. Taip pat atsižvelgėme į e, tų tinklų tam, e, specifikos ir e, dviejų pagrindinių rūšių principą, tai yra tų rūšių nustatymo principą. Mm, ypač reikėjo detaliau apšvelgti izoliuoto tinklo definiciją, nes ne visiems kolegoms ta definicija buvo visiškai aiški, taigi reikėjo ją aiškiau apibriežti. Ir, ir į tai mes ypatingai kreipiame dėmesį. Ir pagaliau, mėlyi kolegos, mes labai intensyviai dirbdami svarstėme vidaus laivybos klausimą, ypač kai kalbėjome apie 17 straipsnį. Aš manau, kad čia mes pasiekime tikrai gerą kompromisą. Kokia buvo mūsų intencija, mes norėjome užtikrinti, kad mūsų formuluotės nesukurtų papildomų aplinkos sauginių nuostatų ar reikalavimų e, šiuo tekstu, kurie galbūt nebūtų suderinami su e, egzistuojančiais teisės aktais. Todėl mes vienareikšmiškai e, atkreipėme dėmesį ir darėme nuorodas į dabar egzistuojančius tarp, tarptautinius susitarimus, daugiašalius susitarimus ir perėmėme jų formuluotės. Uh, Jūs turbūt skaitėte, kad e, vidaus navigacijos e, plėtros bendra, bendras, bendras pareiškimas yra taip pat labai svarbus elementas. Mes su koordinatorė Kalapais E, daug kalbėjome tą temą ir su komisija, komisijos atstovais kalbėjome apie Dunojaus regiono šalių situaciją šioje srityje ir manau, kad mums pavyko pasiekti tikrai neblogą rezultatą, kuris priimtinas visiems, visoms suinteresuotom šalims. Ypač e, atkreipiau dėmesį į tų kolegų E, pakeitimus, kurie susijęs su gero, geros navigacijos statusu. Nes ir čia mes tengiamės įtraukti tą elementą į kompromisinius e, tekstus ir e, taip pat NGA susitarimą turėjome atkreipti dėmesį ir taip pat 17 straipsnio 3 punkto A papunkti ir atkreipiame dėmesį jau egzistuojančias savokas, kad nekiltų grėsmė, jog mūsų tekstas bus nesuderinamas su jau egzistuojančiais teisės tekstais. Tai buvo E, pirmą kartą tokie tikrai sudėtingi straipsniai, kuriuos reikėjo gerai iš, išdiskutuoti, išanalizuoti ir mm, galų gale mums pavyko pateikti tos kompromisinius mūsų pakeitimus ir be abejo mes dar šiandieną galime juos visus apsvarstyti ir galbūt susilauksime ir kokiu nors papildomu pastatu, o dėl tvarkaraščio rytoj įvyks pirmasis šešėlinių pranešėjų posėdis, o gruodžio 12 dar kartą susitiksime su šešėliniais pranešėjais ir aptarsime paskutinius punktus, paskutinius dar neišaiškintus klausimus. Ir tikimės, kad e, iki gruodžio 18 dienos būsime parengę tokį gerą dokumentą, kad jam pritars daugelis mūsų kolegų. Tačiau iki to laiko mes, aišku, dar daug diskutuosime. Ir būtų džiugu, jeigu jūs konstruktyviai, e, jūs pristėtumėte savo konstruktyviamis e, pastabomis. Ačiū, ponė Artugai. Mano sąraše yra e, ponė Bilbao ir ponas Kramer, Alkadrava, Bosbo Ajala, ponas Samramo ir ponas Degranis. Ar dar kas nors prašo žodžio? Kuo ponė Lichtenberger? Ponas Kūn, ponas Udžijas ir ponas Benjen. Jūs kiekvienas turite maždaug 10 sekundžių pasisakymui. 14 kalbėtojų, kiekvienam po 2 minutės. Pirmas žodis poniai Bilbao. Ačiū ponė pirmininkė. Ir taip pat noriu padėkoti. Pa, pasistengsiu tilpti dvi minutės. Uh, Mm, vyko tikrai geras intensyvus darbas rengiant e, galutinį tekstą. Mes pasiekėme sutarimą praktiškai visais klausimais, visų partijų mastu. Ir kaip suprantu, tai atsižvelgta rengiant kompromisus. Mes e, toliau mm, paisome ir giname tą metodologiją, kurią pristatė komisija. Norime laikytis pasiūlyto tvarkaraščio ir mes sustipriname e, tas apibrieštis, kurios užtikrina pridėtinę vertę Europos, metu, Europos mastu, ypač kalbant apie prioritetus. Akcentuojame valdysenos būtinybę, taip pat būtinybę traukti atsakingas institucijas bei būtinybę vykdyti koordinavimą visais ligmenimis. Man atrodo, kad e, kompromisuose, kurie parengti, tų tikslų pasiekta. Mano frakcijos vertinimais jie yra geri. Ir reikia dar peržiūrėti juos detaliai, bet aš noriu pakartoti, kad mes viską vertiname pozityviai. Kalbant apie metodologiją, siekia išlaikyti pasirinktą metodologiją yra užtikrinti, kad uh, E, šią iniciatyvą būtų pritarta laikantis numatyto, jei numatyto darbų tvarkaraščio. Mes pritarėme e, e van, vidaus e, van, vanden, vandens transportui, bet atrodo, kad mano dvi mintės tuo baigėsi. Ačiū, ponė Bilbao, ponas Kramer. Dėkoju koordinatoriams. Bendra problema yra tas e, projektų plėtimas ir norėtumėm, kad būtų labiau e, e, numatyti grįžtesni kriterijai ir mes žinome, kad kainos dažnai ir numatomos sumos būna ne tos, kokios realiai galia, susidaro. Ir taip pat, jeigu norime apsaugoti klimatą, turime stengtis kiek manoma greičiau plėsti tą infrastruktūrą ir kiek manoma e, taupant pinigus. O dėl tarp, tarp valstybinių projektų aš visiškai sutinku su to, kas siūloma, tačiau man atrodo, kad skirtingus, e, skir, negalime skirtingiems dosie taikyti skirtingų e, kriterijų. Aišku, e, geležinkeliai turi gyti e, e, prioritetą, kai kalbame apie trūkstamas grandis. Tačiau uh, E, vokiškai yra kalbama, e, yra vartojami terminai, kurie čia sukelia tam tikrą sumaištį, pavyzdžiui, kai kalbama apie įrangą dėl e, vandens kelių, vandens greitkelių. Rašoma, kad 300 e, dienų per metus turi būti įmanoma laivyba e, e, vandens keliais. Tačiau kas bus likusiomis dienomis, kas, kaip, kaip toliau transportas turės judėti ir kroviniai judės. Pabandykite įsivaizduoti, ko, kaip atrodys Dunojus, jeigu bus laikomasi tokios taisyklės, nes viskas užtruks per nelik ilgai, bus per nelik brangu. Ir dėl to norėčiau, kad autoriai labiau žiūrėtų į realybę, atsižvelgtų į realybę. Mūsų tikslas yra e, transporto srities CO2 išmetimų e, sumažinimas 20 procentų iki 2020 metų pagal Baltąją knygą. Nacionaliniai, e, nacionalinis egoizmas pasireiškia tais tūkstančiais įvairiausių pakeitimų kurie ir daugelis tų reikalavimų su nacionaliniu geležinkeliu sistema ir infrastruktūra tinklu neturi nieko bendro. Uh,

kalbam apie transporto koridorius, kurie apima 70 tūkstančių kilometrų, tokie, toks tinklas realiai egzistuoja. Ir žinoma, kad e, tiltas tarp Dunojaus, tarp Bulgarijos ir Rumunijos e, turi įgyti ir e, per jį turi būti nutiestas ir dviračio takas, tai yra kaip ir papildomas tos projekto elementas. Yra ir daugiau panašių pavyzdžių. Ir mes turime naudotis tokios, tokiomis progomis. Avarijos atveju mes, mums pavyko pavyko pasiekti tokių pakeitimų ir aš tikiuosi, kad ateityje tai bus įmanoma padaryti. Ir norėčiau, kad e, ta, ta, su, su dviračių takų tiesimo projektai susijusius dalykus mes e, stumtume į priekį. E, tai nėra vien tik tai žaliųjų pageidavimas, tokius, tos dalyk, tiems dalykams visiškai aktyviai pritariu ir aš. Ačiū. Toliau dviems minutės ponas Alkadraui. Ačiū. Pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Noriu pasveikinti visų pirma abu pranešėjus, padėkoti už tai, kaip jie dirbo. Jie parodė tikrai labai daug pakantumo, ieškodami kompromisų ir juos rengdami. Ir Tai yra ypač svarbu ir turėtume laikytis to metodo, kurį pasirinkome ir kuriam pritarė visas komitetas. Taip pat atšilgiant į tai, kiek um, laisvės manevrams turėjome, mes turime siekti tą interpretuoti kiek manoma plačiau. Uh, turime e, įtraukti visus konstruktyvius pasiūlymus, kuriuos pateikia kolegos. Ir manau, kad darbas vyksta tikrai sėkmingai. Žinau, kad ne, ne visų norai bus šimtų procentų patenkinti. Žinau, kad kai kas yra šiek tiek nusivylęs, bet jeigu vertintumėte viską iš platesnės perspektyvos, tikrai sutiktumėte, kad parengtas geras kompromisų rinkinys per atinčias dienas dar galima išspręsti kai kuriuos išliekačius klausimus ir tai yra gerai. Dėl vidaus vandens kelių e, buvo bandoma atsižvelgti į šio sektoriaus aktualijas ir tuo pat metu apriepti aplinkos sauginius klausimus, nepamiršti ir jų. E, Tikiuosi, kad mes e, sėkmingai toliau dirbsime, e, sėksime pažangos šiais klausimais ir kai 17 gruodžio teiksime šį pasiūlymą balsavimui, tikiuosi pasieksime plataus e, pritarimo parlamente, kad sulauksime didelės parlamento narių paramos ir tai bus dar vienas žingsnis, kuriant transeuropinio transeuropinius transporto tinklus ir jie tikrai pateisins savo pavadinimą. Toliau ponas per, kad jiems minutėms. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už labai kompetentišką ir mm, kooperatyvų darbą kartu su mumis. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į penktąjį straipsnį. Kalbama apie tai, kad planuojant ir. E, ir e, plėtojant infrastruktūrą reikia atsižvelgti ir į piliečių valią. Ir mm, pranešėjai tikisi, kad būtent planuojant ir e, tas infrastruktūros projektus reikia atsižvelgti į vietos specifiką ir tam tikrus e, statybos reikalavimus. Dėl to valstybės narės turi atsižvelgti į tuos e, dalykus ir galima numanyti, kad bus padaryta ir alternatyvių pasiūlymų, detalių pasiūlymų, kai bus kalbama apie konkretų uh, E, tokių naujų e, jungčių ir e, kelių tiesimą, kūrimą. Tad reikėtų elgtis labai atsargiai šiuo atveju, ypač ten, kur yra, kur, kur yra labai tankiai gyvenami regionai, kalnų regionai, kur yra aktyvus turizmas. Dėl to 200. 75 e, kompromisinis e, pakeitimas, e, jisai ypač atkreipia dėmesį į šią problematiką ir jį yra atsižvelgiamas ta, formuluojant konku, kompromisinį pakeitimą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad ten suformuluota, kad valstybės narės turi atsižvelgti į specifines statybos normas ir imtis atitinkamų e, atitinkamų priemonių laikantį šio reglamento e, nuostatų. Tik tokiu būdu mums pavyks pasiekti tikslą e, atsižvelgti į susijusių suinteresuotų e, pusių, o konkrečiai pačių piliečių interesus. Taigi norėčiau, kad šis pakeitimo pasiūlymas būtų įtrauktas pilnai, visas jo tekstas, ne tik tai pirmoji dalis, bet ir antroji. Bretburnas. Ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad sutiksite, dėlsite man tiek laiko, kiek ir ponui Krameriui pasisakymui. Visi turi dvi minutės, bent jau taip skelbėte. Kągi, keletas pastabų, pirmininkė, aš manau, kad ponas Ertugas savo pastabose iškėlė klausimą dėl to, kaip mes suderinsime tekstą transeuropinių tinklų programoje, ją inkorporuos, inkorporuosime visas, visus pakeitimus ir atsižvelgsime į infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Kiek suprantu, pono ponas Ertugas nori tarsi pabandyti suderinti tą tekstą, tačiau trūksta kažkokiu tai konkrečių ryšių tarp transeuropinių tinklų ir infrastruktūros priemonės, sujungimo priemonės, bent jau kažkokiu tai aiškesnių sąsajų ir nežinau, kaip pirmininkėms pavyks tą padaryti, atsižvelgiant į tai, kad ir biudžeto išlaidų turėsime mažiau, jeigu ką, ką yra pasiūlęs Van Rompojus biudžeto diskusijos, jeigu tai bus patvirtinta. Tai išteklių turėsime mažiau ir svarbu, kad transeuropinių tinklų gyvenimas būtų realistiškas. Žvelgiant į kompromisus, daugelis jų yra neblogi, tačiau jaučiama tam tikra tendencija. Ir kaip žinote, pirmininkė, aš anksčiau buvau pranešėjęs dėl transeuropinių tinklų ir matau, kad dauguma kompromisų yra padaryti tam, kad tarsi tiktų visiems. Ir aš nemanau, kad galime kompromisuose apjungti visas įmanomas idėjas. Tuomet e, apibrieštys tampa per plačios transeuropiniuose tinkluose. Taigi, iš principo, pirmininkė, manau, kad mes realistiškiau turėtumėme vertinti situaciją ir suvokti, kad turime kažkaip sugebėti galiausiai tas programas įgyvendinti. Ir kaip jau minėjau, taip pat turime atsižvelgti ir į tai, kad biudžeto išlaidų turėsime mažiau. Ir džiaugiuosi tai, kas buvo pasakyta anksčiau apie tai, kad reikia sukurti europinę pridėtinę vertę. Aš manau, kad tai yra tas žodis, kurio labai lengvai atsisakoma. Ir nėra pakankamai susitelkta jo prasme. Į šias diskusijas šiose diskusijose atsiranda įvairių perspektyvų ir tarsi galime tą pridėtinės vertės terminą naudoti, tačiau dažnai tai yra ne pridėtinės vertės projektai, kažkokie tai pakaitiniai projektai. Taigi, pirmininkė, iš savo patirties, ankstesnės patirties galiu pasakyti, kad e, yra daug kompromisinių pakeitimų dėl priedų norėčiau perspėti, nes e, ištisas valandas e, skyriau tam reikalui prieš septynerius ar aštuonerius metus, e, siūlyčiau to nedaryti. Nes kas kart, kai bandai pakoreguoti ir pakeisti priedą, galiausiai tenka keisti vieną priedą kitu. Ir tiesiog atsižvelgiant į tuos papildomus prioritetus ir galiausiai atsiduriu užburtame rate ir aš atsimenu, kad per praeitą programą iškilo ta pati problema, taigi perspėčiau ir nesiūlyčiau iš esmės keisti priedų, koreguoti priedų dėl to, kad nemanau, jog tai yra realistiška. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, ponė Bredburnai, aš jums irgi skiriau nemažai laiko, gandosniai. Ponė Bilbao dar vieną minutę suskolingas. Kada nors gražinsiu. Ponas Debakeris. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams, šešėliniams pranešėjams. Vyko tikrai sklandus bendradarbiavimas. Aš esu vienas iš bendro pranešėjų dėl infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės ir labai svarbu čia suderinti tos dalykus, nes tai, apie ką kalbame transeuropiniuose tinkluose, ar tai, apie ką kalbame infrastruktūrų infrastruktūros tinklų sujungimo priemonėje. Aišku, turime nepamiršti ir realistiškų terminų. Aš detaliai gal visų kompromisų nekomentuosiu, bet vieną dalyką norėčiau pabrėžti, būtent dėl priedų, dėl vidaus vandenų. Aš kalbėjau su bendrapranešėjais ir šešėliniais pranešėjais dėl tam tikrų paaiškinimų kaip įtraukti tuos sąrašus dėl vidaus vandenų, nes yra įvairių aspektų, kurie nėra aiškus. Jūrų uostai nebūtinai yra, bet yra įtraukti, bet nebūtinai vidaus vandenų uostai. Mes manome, kad į sąrašą jau turi būti įtraukti. Galbūt galėtų tai atspindėti koks tai atskiras kompromisas. Taip pat 17 straipsnis, jo 3a punktas ir 42 straipsnis. Čia irgi turime atsižvelgti dabartinę, dabar, dabartinius aplinkosaugos teisės aktus. Tačiau mes nenorime, kad tai aplinkosaugos poveikio vertinimas e, e, būtų jį irgi atsižvelgiama. E, taip pat keli kalbėtojų apie tai, minė, apie tai buvo užsiminę. Aš išvelgiu čia šiokią tokią tendenciją. Taigi, kai kurie dalykai yra gan techniški, kai kurie, aišku, nacionalistiški. Na, o mes turime ne, neprarasti, ne, nenukrypti nuo kurso ir negalime daryti per dėm daug nuorodų nacionalinius ypatumus, ypatingai jeigu kalbame apie bendrą Europinės pridėtinės vertės idėją. Ačiū. Tilpote į dvi minutės dar su rezervu. Puiku. Pone Ajala. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti abiems pranešėjams už jų darbą, už tai, kad, ats, kad atsižvelgė į mūsų pasiūlymus rengdami kompromisus, ypač už tai, kad palaikė pasiūlymą įtraukti peržiūros nuostatą 57 straipsnį, kad, kad buvo rasta erdvės kompromisui, kalbant apie prioritetinius projektus. Ypač apie tos projektus, kalbant, kuriems dėl įvairių priežasčių dar nepavyko patekti į, į peržiūros sąrašą. Taigi noriu už tai ypač padėkoti. E, bet noriu kai ką dar priminti. Neatsižvelgta į saveikumo apibrėžti, tai galėtų būti įdomus. E, aspektas, nes e, ten galima žvelgti nacionalinius ypatumus, galima apie tai kalbėti prieduose. Bet vis tiek noriu pasidžiaugti tuo darbu, kuris buvo atliktas. Ir aš tikiuosi, kad bus e, atsiras pasiūlymų susikirtų e, atokiems regionams, pavyzdžiui, man ypač aktuolus yra Vygo uostas. Taip pat noriu kai ką pasakyti, kalbant apie kompromisinį priedą numeris vienas. 53 punktas. Ten kalbama apie pagrindinį tinklą bet manau, kad reikia nagrinėti pasirinktą metodą, kurio pagrindu e, įtraukiamos kelių e, tink, sausumos tinklų atkarpos. Tokiu atveju mes tikimės, kad pavyks integruoti, kai kurių, numatyti įtraukti kai kurių konkrečių atkarpų, ke, ke, kelio atkarpų tiesimą. Kalbant apie pakeitimus, kurie buvo pristatyti, kai kuriuose yra pateikti skaičiai, kituose nėra. Noriu paklausti, koks yra skirtumas tarp, tokių, tarp jų. Toliau, ponė Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Um... Ačiū. Iš esmės norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad praėjusiais metais turėjome pranešimą dėl transeuropinių tinklų, kurį rengiau aš. Ir mes jį, už jį balsavome daugia balsų daugumą. Ir mūsų intencija buvo susitelkti į esminius dalykus. Tai yra pagerinti e, transporto mazgų, įvairių transporto mazgų E, susijimo e, atveju vis dėlto reikia pasakyti, kad mes nelabai daug ką pasiekėme jau tuo tada ir šiandieną e, mes visą laiką diskutavome apie tokių papildomų maršrutų, papildomų kelių būtinybę. Ir jeigu yra numatytas gerokai apkarpytas biudžetas, kuris bus bet kokiu atveju tik tai dviem trečdaliais mažesnis negu iki šiol, tuomet E, vargu, ar mes ir čia ką nors pakeisime. Aš ir Vokietijos žiniasklaidoje skaitau, kad nuo Münchino iki Ciuricho kelias bus nutiestas, e, kelio e, elektrifikacija vyks tik tai iki 2020 metų, pilna elektrifikacija. Taigi, apie kągi mes čia diskutuojame dar kartą noriu pabrėžti ir kreiptis jūs visus, kad mes turėtume dar pamastyti statyti, neplanuoti statyti katedrų dikumose, o atsižvelgti į tikrai didelę būtinybę konkrečių, e, konkrečių projektų vykdymo būtinybę, nors jie ir yra smulkesni. E, E, į e, to, tos maršrut, tie keliai, kurie veda į Šveicarijos tunelius, jų, jie yra neplanuojami, jie neegzistuoja, ar, e, o užuot tą, to, tokius kelius tiesia, projektų vykdytojai užsima visiškai kitokiais darbais, kurie yra visiškai nereikalingi galiausiai. Mums reikia daryti prasmingus darbus dėl Eurovelo projekto. Tai yra turistams svarbus projektas, toks kaip pat stambus projektas kaip ir Heraklijono oro uosto statyba. Ir dėl to man keista, kodėl vienam projektui yra skirta, skirta numatytas finansavimas, kitam ne. Ponas Savama. Um. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pratesti pono Ertugo išanginės pastabas. Turime labai tiksliai suformuluoti savo, savo siūlymus. Kalbame apie techninės specifikacijas. Gal, gal pagal 13 straipsnį aišku, kas yra izoliuoti tinklai, tačiau pagal 45 straipsnį, jeigu nebus tokių nuostatų konstatuojamoje dalyje, jos punktuose, mane neramina tai, kad du antros punkto aštunta pastraipa, kur kalbama apie izoliuotus tinklus. Ne, neaišku, apie ką kalbame, turime paaiškinti, nes kitaip tai neaišku. Mano vieną minutę galite atiduoti poniai Bilbao, kaip norite. Pone Bilbao, turės tikrai labai daug laiko pasisakymui. Pone de, ponas Degrandės dviems minutėms. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu nekartoti tų minčių, kurios jau buvo išsakytos. Visiškai pritariu ponios Ajalos išdėstytoms mintims. Ir ponios Bilbao pasiūlymus. Noriu padėkoti pranešėjams už atliktą darbą. Tikrai buvo nelengva, ypač ponui Kumutsakos, nes jis buvo tikrai lankstus, sprendžiant daugybę klausimų ir galiausiai, nežiūrint e, viso, ką nuveikėme ir to vertingo darbo, mes negalime būti patenkinti rezultatu ir dar yra galimybė steigti pakeitimus. Ačiū toliau, ponė Senalova, dviems minutėms. Ačiū, pirmininkė. Trumpai noriu pakomentuoti tris pakeitimus. Bet visų pirma, noriu padėkoti dviems pranešėjams už jų darbą, rengiant kompromisinius pakeitimus. Ypač noriu pagal, padėkoti už trečią, trečiam straipsniui teikiamą e-kompromisą, e, ten kur kalbame apie pridėtinę vertę Europos mastu. 17 e, straipsniui teikiamas kompromisas, kalbant apie jį, man tikrai uh, malonu, kad pranešėjai ėmėsi didelių pastangų rengdami jį, tačiau turime nepamiršti dabar galiojančių teisės aktų dėl aplinkosaugos ir bioįvairovės išsaugojimo ir vengti subjektivaus vertinimo įvedimo. Tai būtų tikrai e, nesėkmingas žingsnis. 17 straipsnio kompromisui aš pateiksiu priimtinesnę teksto formuluotę. E, kad atsižvelgtume į visus tarp valstybinius projektus, kurie e, originaliai buvo numatyti 2020 transporto, transeuropinių tinklų plėtros planuose. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjams, kurie lab, dirbo labai tiksliai ir e, priėmė labai logiškus sprendimus. Ten projektai, lyginant su e, e, prieš tai vykusią sistematizaciją, e, yra numatyti tikrai žymiai logiškesni, kalbama apie transporto mazgus ir kalbama apie kriterijų, tokių projektų atrankos kriterijų svarbą, ypač kai kalbama apie uostus ar vidaus laivybą. Tai yra transporto planavimo pagrindas. Jeigu aš noriu nutiesti liniją, kažkokį kelią, maršrutą turiu atsižvelgti į visus, e, visas, visas sąlygas ir visus kriterijus. Reikia įveikti kokios nors e, įvairius e, kliūtis, pavyzdžiui, vandens kliūtis ar per kalnus ar, ar panašiai, tačiau tuo pat metu reikia kreipti dėmesį į tai, kad E, ateityje ta linija nepatirtų didelio, e, nebūtų pernelik perkraut. Artimiausių metų transporto srautai išauks 20 procentų, o mes dar turime sutaupyti 20 procentų CO2. E, vis, labai puiku, kad visa tai tapo kriterijum, atrankos kriterijum. Ir e, puiku, kad mes nekalbame vien apie Rotterdamą ir vien apie geležinkelius, bet ir e, turime e, laviruoti tarp rytų ir vakarų ir galvoti apie tai, kad ir Skandinavijos, ir Adrijos uostai, ir jų projektai yra svarbus, ir Ostoko, ir Hamburgo, ir Gdansko uostų interesai taip pat yra svarbus. Uh, Puiku, kad įtrauktas ir vandenų greitkelių, e, įtraukta koncepcija ir apibrieštis. E, mums tik tai trūksta pačių priemonių. Tai yra esminis dalykas, kai dėrėsimės dėl e, biudžeto, kai dėrėsis ministrai. Ačiū. Maiklai, matau, kad ponas paisu, pa, pas mus dar pabus kurį laiką. Ponas Udžė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams, įskaitant ir Barbarą, už jų darbą. Jie tikrai parengė neblogą pasiūlymą, kur yra įtraukta nemažai metodologiškai suderintų pakeitimų. Aišku, kai kurie iš mūsų norėjo įtraukti aktualus, kai kuriuos aktualius dalykus, tam tikras infrastruktūras, regionus, tačiau tuomet tai būtų išplėtę smarkiai pasiūlymą, tačiau reikia, aš manau, labiau žvelgti į bendrąjį interesą. Ir pats pasiūlymas yra labai svarbus, kadangi matome, kad Čia yra parengtas toks bendras, platus projektas ir yra įtraukti, įtraukta tikrai nemažai, nemaža dalis pakeitimų, kurie beje ir iš dalies pagerina pasiūlymą, kuomet į sistemą įtraukiamos ir salos, Kretas, Sardinija, Heraklionas. Taip pat ir oro uostai. Taigi aš mielai paremsiu šios pasiūlymus. Ačiū, ponė. Ponas Benjonas. Ponas Benjonas, dvi minutės. Man tiek nereiks. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad dešimties metrų saugumo ruožas. Man nelabai aišku, nuo kur iki kur skaičiuojama 10 metrų. Aš įsivaizduoju, kad pirmininkas gal techniškai labiau yra apie tai informuotas. Man čia kyla operatyvinių problemų, ir nelabai suprantu, kaip tas ruožas yra paskaičiuojamas. Jeigu gausiu daugiau informacijos apie tai, aš e, mielai ją pasidalinsiu, bet kol kas nelabai įsivaizduoju. Kitas ITMS. Aš e, pridariu, pritariu tam, kad ši sistema būtų panaudota ir paliekamas tam tikras lankstumas nacionalinėms e, programoms. Uh, Ir kol tos programos yra racionalios, na, programų, kurios negali gyvendinti, yra neracionali, tačiau jeigu tai yra nacionalinė racionali programa, ji turi būti iš esmės keičiama, nors atitinka pagrindinį principą. Taigi aš manau, kad čia reiktų daugiau lankstumo numatyti. Na ir trečias dalykas. Man kyla problemų dėl teksto, kur kalbama apie suderinimą. 49 straipsnėje ten kalbama apie tai, kad krovinių geležinkeliais vežimo koridoriai turi būti suderinti su bendra tinklų, bendrais tinklais, pagrindiniais tinklais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad krovininio geležinkelio koridorius prasideda ir baigėsi teisingose vietose, tačiau lieka 10 km 10 km iki to pagrindinio tinklo, ar tai reiškia, ar tas, kad tas e, geležinkelis turi būti iš naujo nutiestas, nes jeigu taip pažodžiui interpretuotum, tai būtų didžiulis investicijų užvaistimas. Dabartinė formuluotė e, yra tokia, kad lyg atrodytų reikia nakvailai iš naujo perstatyti infrastruktūrą, jeigu nėra to sujungimo to. Bent jau taip atrodo iš e, formuluotės. Taigi galbūt uh, būtų galima pasigilinti, pasidomėti, kaip, kaip tą pasiūlymą būtų galima padaryti racionalesniu. Ačiū, norėčiau atsakyti jūsų klausimą. Aišku, tai yra geležinkelių klausimas ir aš žinau atsakymą. Tai yra atstumas tarp traukinio pabaigos ir pakraščio. Tiesiog 10 metrų ruožas yra numatytas saugumo sumetimais tam, kad traukiniai nesusidurtų. Ir aš labai trumpai irgi norėčiau padėkoti bendra pranešėjams už jų darbą. Žinau, kad jie daug dirbo ir mane nulatos informavo apie tai, kiek pasiekta pažangos. Norėčiau padėkoti ir šešėliniams pranešėjams už jų pastangas. Žinau, kad laukia dar mūsų keletas e, posėdžių iki balsavimo, susitikimų iki balsavimo. Įsivaizduoju, kad gausime tokį balsavimo sąrašą, kuris bus įmanomas, nenorėčiau tokio, kuris būtų neįmanomas, tai būtų košmaras ir prisimenu, ir ponas Bradburnas, ir ponė Lichtenberger apie tai kalbėjo. Aš prisimenu pirmąjį, pirmąjį TNT balsavimą. 90-mečio pradžioje, ar tai buvo kalėdinių dovanų sąrašas, taip, ar tai buvo Ar dabar kyla pavojus, kad tai vėlgi bus kalėdinių dovanų sąrašas ir kalėdinių norų sąrašas? Taip, taigi mes turime vengti to ir man dėl to reikalinga jūsų pagalba. Mes nustatėme metodologiją, žinome, kaip ji veikia. Jeigu siūlymas atitinka metodologijai, pranešėjai gali jį traukti į kompromisą, jeigu jis netinka ir metodologijai, visiškai teisingai, mano manimu, tuomet jis neturėtų patekti į kompromisą ir dėl jo nereiktų balsuoti tuomet. Ir jis turi atkristi automatiškai. Taigi tiesiog norėjau pasakyti ir paprašyti jūsų padėti šiame darbe. Taip, ponė Bilbė, aš jums dar suteiksiu papildomai vieną minutę, pamiršau, kad jūs šešėlinė pranešėja. Dar vieną minutę skirima jums. Ačiū, pažad... Svarbiausia yra ne laikas, bet e, tai, ką pasakai per turimą laiką. Noriu pritarti, ką tik kalbėjusiu kolegos pasisakymui. Mes dirbome draugę su pranešėjais, bent jau mano frakcijoje, ir e, svarstėme metodą, darbų tvarkaraštį, taip pat svarstėme bendarbiavimą bei Europos mastu numatomą valdyseną, bei, bei numatomą mums tenkančią pareigą parengti rimtą, solidų pasiūlymą. Ir per tas keletą man skirtų minučių noriu pasakyti, kad aš pritariu, palaikau atliktą darbą ir man džiugu, kad pavyko parengti tie kompromisų. Pone Degrandės, norite atsakyti? Jūs turite teisę, jeigu norite. Ačiū. Ačiū. Dėkoju poniai Bilbao, prasidėjo iš naujo prasideda diskusija, bet noriu kai ką pasakyti. Ispaniškos patarlės ne visada sėkmingai išverčiamos į kitas kalbas, gali, Paskutinį kartą pabandžiau pa, pa, pasitelkti anglišką patarlę, iškilo rinkų, rimtų problemų su vertimu. Komisijos vardu ponas Pakė. Aš kalbėsiu trumpai. Noriu padėkoti pranešėjams už visą jų atliktą darbą ir pat, dar kartą patvirtinti, kad komisijos atstovai yra pasirengę mm, dalyvauti, sprendžiant techninius klausimus, e, jeigu tokių būtinybė iškiltų iki gruodžio pabaigos. Ačiū, ponas, ponė Pakė. Pranešėjai, ponas Kumutsakos, ar norite atsakyti užduotus klausimus? Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl kompromisinių pakeitimų jie Tai ir yra būtent tai, ką sako pats žodis. Tai yra kompromisai. Aišku, niekas nebus patenkinta šimtų procentų, kadangi priešingų atveju tai nebūtų kompromisai. Taigi, taip mes dirbame šiame komitete, svarstydami visas temas, dėl kurių teko priimti sprendimus. Tai pasakytina ir šiuo konkrečiu atveju, kalbant apie šį teisinį aktą kompromisuose atsižvelgiama į esminius, svarbiausius prioritetus e, išreiškiamus e, kitų kolegų, tačiau reikia laikytis jau visų reik, e, esamų taisyklių. Ir jeigu e, kokie nors kolegos yra mažiau patenkinti negu 50 procentų, tuomet mes galbūt netinkamai atlikome savo darbą. E, dėl žaliosios frakcijos ir ne tik tai žaliai frakcijai svarbios temos susijusios su e, dviratininkų e, takais. Aš sutinku, kad tai yra visiems labai rūpimas klausimas. Dviratis iš esmės yra transporto priemonė kuri yra naudojama laisvalaikiu arba sportuojant. Ir, tačiau tai nėra pagrindinė transporto priemonė, tai su to turbūt visi sutinkame. Todėl dar norėčiau kreiptis į kretos lankytojus iš Vokietijos, kad jie pasižiūrėtų, kaip atrodo Heraklijono oro uostas ir po to važiuokite, po kretą važinėkite dviračiais. Kas dėl dviračių tinklo, turiu pasakyti, kad mes, kalbėdami apie šį tinklą, atsižvelgiame į visas privalomas, visus privalomus aspektus, kad užtikrintume saugumą, kai kalbame, pavyzdžiui, apie sankryžą su dviračių takais ir panašiais. Tačiau nėra įmanoma vis taip iš esmės pakeisti žemėlapių ir dviračių transportą e, ir tą, tą, tą, tą tai dviračių tinklą kažkaip ir jo žemėlapius dabar integruoti į transeuropinių e, e, tinklų žemėlapius. E, kadangi tai netitinka mūsų e, svarstomo reglamento tikslų. Ir be to tai ir kainuoja ir papildomus pinigus, tai yra susijęs su biudžeto e, dalykais. Jeigu nėra pakankamas finansavimas numatytas, tuomet būtų keista nustatyti tai, dėl ko po to e, nusprendžiame, jog pridursime papildomas nuostatas ateityje, jog prašysime dar daugiau. Aš manau, kad turime laikytis vienodo požiūrio. Tai yra teisinis tekstas, kuris Egzistuoja teisinis tekstas, kuriame yra reglamentuojami dviračių takai ir ten galime pateikti realistinius pakeitimų pasiūlymas. 23-ame E, straipsnė yra numatyta Europos e, dviračių tinklų e, peržiūrėjimo galimybė. Ir tai galėtume kalbėti apie tai, galėtume apie tai padiskutuoti kada nors ateityje. Nors aš manau, kad šiuo metu į tinklą negalime įtraukti dviračių takų. Taip pat manau, kad turime labai gerai apsvarstyti, e, kur e, yra tam tikrų specifinių elementų, į kuriuos būtina atsižvelgti. Bet aš manau, kad e, kai kalbame apie 75 straipsnio penktąją dalį, šią, šią formuluotę mes visai neblogai atsižvelgėme į kolegų pasiūlymus dėl pagrindinių tinklų, mes turime tiksliai žinoti, kogi tiksliai siekiame. Mes visi jau išsamei kalbėjome visomis, visais įmanomais klausimais ir aš manau, kad visi parodė gerą valią ir mes, pranešėjai, netgi pasidavėme kai kurių e, kolegų spaudimui ir sušvelminome savo e, formuluotės. Taigi tokies buvo tos, tais esminiais klausimais mes berots esame susitarę daugiau mažiau, o kas dėl e, netokių svarbių klausimų, manau, kad dar galime ieškoti kompromiso. O dėl uostų sąrašo, manau, kad jį reikia įtraukti į tekstą. Tiek norėjau pasakyti. Ir dar kartą norėčiau pakartoti, kad kompromisas tai yra tai, ką ir sako pats žodis, tai yra kompromisas. Norėčiau paprašyti visų kolegų laikytis šios logikos kad mes visi drauge parengtume kiek įmanoma geresnį tekstą. Savo pasisakymo metu e, galbūt kalbėjau daugiau mažiau apie visus kompromisinius tekstus, kad visi išgirstumėte, kad mes tikrai labai stengiamės. O dabar turime žengti toliau. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks parengti tikrai labai labai gerą tekstą. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ir kolegoms už pasisakymus. Dar trumpai apžvelgsiu viską, ką jūs minėjote ir kaip mes ketiname su jūsų pasiūlymais elgtis. Kolega Pirka kalbėjo apie 275 e, e, ketvirtą dalį, e, tai yra pakeitimo pasiūlymą, aš į jį atsižvelgsiu. E, taip pat buvo kalbama apie vidaus e, uostų sąrašas ir sąrašą ir kolega Komucakos į tai atsakė. Tik aš noriu pridurti, kad mūsų tikslas yra mm, pasiekti aiškumo, kad visi Mm, subjektai tokiuose šalise kaip Olandijoje ar Belgijoje, kur nėra aišku, kokie tiksliai uostai yra e, mm, turimi omenyje, kad jiems nebebūtų tų neiškumų. Dėl to yra numatyti oro uostų ir e, geležinkelio terminalų sąrašai. Ir e, informacijos aiškumas turi būti pagrindinis mūsų prioritetas. Kolega Ajalas Ender kalbėjo apie apie e, kelius ir kelius, kelius kaip jungtis, aš nelabai supratau, apie ką buvo kalba. E, e, mes aptarsime tą reikalą akis į akį. Jūs kalbėjote ir apie uh, 12, 13 ir 45 straipsniuose numatyto, nu, numatyta e, transporto e, gelžinkelio e, linijų e, saveikumą ir aš manau, kad mes dar galėsime šiandieną ir rytoj su jumis apie tai pakalbėti, nes tas klausimas iki galo nėra išspręstas. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad mūsų priedė e, numatytos nuostatos yra tik tai orientacinio pobūdžio. Mes nenorime connect, įsi, į, įsiveršti į tą Connecting Europe Facility e, kompetencijos ribas, tą apriepti. Taip pat viena kalbėjo apie e, jung, tam tikras jungtis, jungiamuosius kelius. Aš dar e, aptarsiu šį klausimą su komisijos atstovais, e, kad išsiaiškinčiau, apie kokius konkrečiai jungiamuosius kelius mes kalbame. Kolega Savisar kalbėjo apie konstatuojamasias dalis ir, ir jų sudarinamumą su tekstu. Pirmiausia, mes sutelkėme dėmesį į patį teisės akto tekstą, tačiau e, mes dar, aišku, suderinsime tas konstatuojamasias dalis, dalis su pagrindiniu tekstu. Kolega Penijon kalbėjo apie. Um, apie um, krovinių e, transporto koridorių ir e, pagrindinio, su, derinimas su pagrindiniu tinklu. Ir e, jų sinchronizacija ir mums reikėtų dar pasiaiškinti, kaip tiksliai suformuluoti būtent tą sinchronizacijos apibriešti. Ir taip pat norėčiau padėkoti pirmininkui ponui Simpsonui už tai, ką jisai paminėjo, už tai, apie ką jisai kalbėjo. Aš norėčiau padėk... priminti visiems, kad mes negalime leisti, kad būtų sudarytas regioninis ar nacionalinis pageidavimų sąrašas. Nors žinau, kad spaudimas iš regionų ir, ir, ir nacionalinių valstybių yra didžiulis, tačiau mes jau parodėme visą įmanomą maksimalų lankstumą ir stengiamės atsižvelgti į viską, kas tik tai yra įmanoma, tačiau mūsų pagrindinis tikslas turi būti Europos mastu taikytinas teisės aktas ir taikytinos teisės normos. Dėl to, ponė Simpsonai, mes tikrai neleisime, kad čia atsirastų kažkoks tai kalėdinių dovanėlių, kažkoks pageidavimo sąrašas. Ir artimiausias dvi, dvi savaitės mes tos dar ne, iškilusius neiškumus tikrai dar suderinsime ir išsiaiškinsime. Ačiū, ponė Artuk. Gal jūs galite pasikalbėti tarpusavyje, sako pirmininkas. Well, it's always important. Uh, the Tran committee vote komitete balsavimas e, numatytas gruodžio 18 ir tuo tarpu plenarnėme posėdėje jis bus svarstomas sausio mėnesį. Ačiū visiems. Ir dar kartą dėkoju šešėliniams pranešėjams bei abiems pranešėjams už tai, kad sėkmingai mus vedė visais šiais sudėtingais keliais link galutinio tikslo. Toliau pagal darbo tvarkė yra 2011 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas ES bendrasis biudžetas trečias skirsnis, pranešim, e, nuomonės autorė pane Duran, žodis jums. Ačiū, ponė pirminkė. Prieš pradedant, prieš suteikiant žodį norėčiau paprašyti visų, kurie išeidinėja, išeidinėti tyliai ir toliau kalbėtis už salės ribų, o ne salėje. Ačiū. Dėl posėdžio vedimo tvarkos nenoriu vilkinti debatų, bet noriu paklausti. Štai, kai kurie kolegos nori įnešti savo indėlį. Kalbame apie kai kalbame apie komisijos ir agentūros biudžetų įgyvendinimo patvirtinimą, jie yra susiję. Galbūt galime tuos abu klausimus dabar svarstyti drauge po to. Pirmininkas, mielai, jei tik tai kiti nariai pritars šiam pasiūlymui. Ar jūs galite, ponė Brežinė, ar jūs galite kalbėti po, po Izabelės? tai gali būti bendros diskusijos. Ar jums tiktų toks pasiūlymas? Puiku, Izabelė, tuomet žodis jums. Ir po to ponas Džezina. Mielai, aš e, trumpai pristatysiu e, biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Noriu padėkoti visoms tarnyboms už tai, kokia sparta vyko visas reikalingas darbas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį keletą dalykų šiame pranešime, kurį jūs perskaitėte. Šiuo metu biudžeto komitete ypač svarstome e, įsipareigojimų ir e, asignavimų sritis. Penktas punktas, ten kalbama apie e, mokėjimų kreditavimą 500 procentų, bet toks yra pasiūlymas ir raginama valstybės narėms, narės užtikrinti reikalingą finansavimo dalį iš savo biudžeto, nes tai yra įsipareigojimai ES mastu ir tu, tai turi būti susijęs su nacionaliniu biudžetu. Dar vienas dalykas, apgailestauju, kad e, nebuvo man pateikta jokia detali informacija dėl 2011 metais suteiktų kreditų e, transporto saugumui. E, kalba apie įsipareigojimus, asigna, asignavimus įsipareigojimams. Ir trečias dalykas, ką norėčiau atskaipti jūsų dėmesį, vasvarsant šį pranešimą, kalbant apie e, nuoseklų apie e, tvarų turizmą labai daug lėšų buvo pasinaudota šiam skyriui. Atkreipiu dėmesį, komisijos dėmesį, kad reikia pateikti daugiametę programą skirtą tvariam turizmui nes komisija turėtų pasidomėti labiau šią sritimi ir parengti bei pristatyti e, daugiamečio tvaraus turizmo programą Europoje. Noriu siū, pasiūlyti patvirtinti bendrojo biudžeto įgy, trečio skirsnio įgyvendinimą, tai yra komisijos biudžetas. Ačiū. Meisner, Ačiū, ponia Meisner, dėl agentūrų. Ja, Ačiū panė pirmininkė. Kadangi aš esu šešėlinė pranešės panėdirau, aš e, galbūt turėčiau po to kalbėti apie e, agentūras. Ką, visiškai sutinku su to, ką pasakė panėdirau. E, norėčiau atkreipti du dalykus. Pirmiausia, puiku, kad buvo kreiptas į valstybės narės dėl TNT kad pasirūpintų, kad būtų užtikrintas nacionalinis finansavimas. Tai yra nepaprastai svarbu ir dėl to mes kovojame ir kai kalbame apie CEF, o kai kalbame apie tra, e, turizmą, mes nuolat e, e, kalbame irgi apie, apie e, me, metinės programos e, įgyvendinimo būtinybę šioje srityje. E, Dabar pereinu prie agentūrų. Kalbant apie EMSA, jau galiu pasakyti, kad mes turėtume suteikti į biudžetą įvykdymo patvirtinimą, tačiau įdomu, kad EMSA turi daug įvairiausių užduočių, kurios mums labai svarbios ir maždaug 50. E, mm, E, procentų e, etatų net nebuvo užimta. E, ir man labai įdomu, galbūt aš kreipčiausi į komisiją, išsiaiškinti, norėčiau išsiaiškinti, kaip čia yra, kad ne, visos, ne visi etatai buvo, yra užimti. Taip pat labai svarbu ateičiai, kad EMSA ir papildomų uždavinių imtųsi atitinkamai pagal jai numatytą biudžetą. Ir taip pat labai svarbu, kad komisija ką aš ir įrašiau, būtinai turi pateikti pasiūlymą dėl daugiametės agentūros mm, agentūros e, e, priemonių susijusių su kova su jūrų tarša e, daugiamečio finansavimu. Dėl aviacijos saugos agentūros mes taip pat esame linkę suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir įdomus buvo Europos audito rūmo ataskaitos išvados įdomios, kur buvo kalbama apie interesų konfliktą. Ši agentūra neturi darbuotojų elgesio kodekso Ir vien teori, teoriškai, jeigu žmogus dirbo Airbus firm, e, įmonėje ir po to dirbo e, šioje agentūroje, e, to neįmanoma niekaip įvertinti, kadangi jis nepateikė interesų konflikto deklaracijos. Tačiau yra puiku, kad e, buvo, agentūra sureagavo greitai ir e, pareiškė, kad turi darbuotojų elgesio, dabar turi darbuotojų elgesio kodeksą ir atitinkamai vykdo darbuotojų apmokymus ir e, yra numatytas darbuotojų interesų deklaracijų teikimas. Dėl to Maničiau, kad mm, mes galėtume suteikti šią agentūrai biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nes agentūra eina aiškiai e, mm, savo darbo gerinimo keliu. E, Ir ši agentūra yra, yra e, civilinės aviacijos srityje. Jos darbas yra tikrai labai svarbus, o dėl Cezar, ne, atsiprašau, dabar geležinkelių agentūra. Ji, kaip ir praėjusi kartą, buvo sudėtingiausias atvejis, kalbant apie jos įvertinimą. Jau praėjusiais metais turėjau abejonių dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo suteikimo ypač dėl iš praėjusių metų perkeliamų asignavimų. E, viskas e, gerokai pagerinta, dabar e, stipriai pagerėjo situacija, tačiau ji nėra dar pakankamai gera. Ir Man kilo klausimas, ar vis dėlto parodyti šią agentūrą geltonąją kortelę, bet kita vertus komisija turi pateikti pasiūlymą, kad ši agentūra turėtų būti sustiprinta, jos funkcijos sustiprintos ir aišku, mums Reikia pasitengti, kad Europos geležinkelių agentūra prisidėtų prie Europos geležinkelių e, e, bendrosios erdvės kūrimo. E, taigi, kaip ir esu linkusi suteikti biudžeto vykdymo patvirtinimą, tačiau reikia labai dėmiai stebėti, kaip toliau bus laikomasi biudžeto procedūrų šio, šioje agentūra, kad jinai toliau nekartotų tos praktikos, kokia vyko iki šiol. Nors ir pagerino savo veiksmus, kaip sakiau. Ir dėl Cezar kalbėsiu trumpai. Europos e, e, oro e, transporto valdymo sistemoje, tai yra labai svarbi programa. Ir pastebėjau, kad 39 etatai yra numatyti ir daugiau kaip 10 procentų tų etatų nėra užimta. Ir norėčiau paklausti komisijos, ar taip yra dėl to, kad valstybės narės nespėja iš paskos, ar turi per daug darbo, ar ar neturi kompetitingų žmonių, kame yra reikalas. Jeigu tų etatų būtų per daug, tuomet jas galima būtų iš, nubraukti, panaikinti ir sutaupyti pinigų. Tačiau kol kas aš nesu linkusi taip manyti, nes juk čia yra svarbis rytis. Todėl kyla klausimas, kad kodėl 10 procentų, daugiau kaip 10 procentų tų etatų nebuvo užimta. Iš esmės, E, galima pasakyti, kad e, ši, šios įmonės, bendrosios įmonės e, finansiniai, finansiniai veiksmai buvo tvarkingi ir galima būtų suteikti jai biudžeto vykdymo patvirtinimą. Dėkoju, jeigu teisingai supratau, dėl Cesar jūs esate linkus ištraukti geltoną kortelę iš kišenės, bet dar neištraukėte, o dėl EAR jūs jau ją rodote. Ponas Rykė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš atsiprašau mūsų šešėlinio pranešėjo vardu, kuris negalėjo atvykti į posėdį. Jis yra bendros žemės ūkio politikos biudžeto e, pranešėjas, tai dabar negali dalyvauti mūsų posėdyje. Dabar kalbant apie komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą, norėčiau pasakyti, kad šešėlinis pranešėjas norėtų išsakyti paramą tam audito rūmų ataskaitoje kalbama apie tai, kad komisija nėra išsieškosi tam tikrų sumų, kurios buvo neteisingai, e, dėl kurių buvo neteisingai pateikti, pateiktos paraiškos. Nebuvo, tie projektai netitiko tam tikrų sąlygų. Taigi mes manome, kad būtų galima patvirtinti biudžeto įvykdymo, biudžet, komisijos biudžeto įvykdymą, tačiau reikia nepamiršti, kad yra sudėtingi laikai, kuomet svarbus kiekvienas centas. Ir mes matome, kad yra institucijų, kurios teisingai naudoja, yra tokių projektų, kur yra teisingai naudojamos lėšos, tačiau valstybės narės turi tiems projektams irgi skirti pakankamas išlaidas Na ir jeigu kitoje daugiame, daugia, kita daugiametė finansinė programa bus e, mažesnė, pateks į tą mažėjimo spiralę, tuomet e, lėšų bus dar mažiau. Na ir aš manau, kad e, asignavimai turi būti, įsipareigojimai turi būti tinkamai naudojami. Na ir uh, turėsime atsižvelgti tai, kaip komisija elgsis su 13 metų biudžetu. Dabar biudžeto įvykdymai agentūroms, mūsų šešėlinis pranešėjas norėtų padėkoti pranešėjai, atlikus darbą ir parengus įvairius pranešimus dėl agentūrų. EPP pritarė visų agentūrų biudžetų įvykdymams, tačiau norime pasinaudoti progą ir priminti, kad jeigu norime išplėsti agentūrų kompetencijos sritis, pažiūrėjau, kaip yra EMSOS atveju, tuomet komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl ketvirtojo geležinkelių paketo ir atsižvelgti į tai, kad tai padidins geležinkelių agentūros darbo krūvį. Taigi, reikalinga pritaikyti, reik, reiks pritaikyti didelesnius teisės aktus ir dėl to agentūra įgaus papildomų įsipareigojimų ir ši agentūra yra labai išties reikšminga. Ir dar, poniai Maisner, norėčiau pasakyti, kad e, geležinkelių agentūrai lik yra bandoma parodyti gel, geltonąją kortelę, tačiau aš norėčiau priminti, kad ši agentūra, jos darbo krūvis didėja. Ir kasmet biudžet, biudžeto lėšos jai skiriamos e, nėra didinamos ir aš manau, kad ypatingai, kuomet bus patvirtintas ketvirtasis geležinkelių paketas, šiai agentūrai darbo teks dar daugiau ir jos situacija taps gan sudėtinga, tai, sudėtinga taigi aš prašau skubiai į tai sureaguoti ir matome, kad e, na, iš tiesų tendencijos yra tokios, kad, kad tų darbų padaugės. Audito rūmų pateiktos specialiosios ataskaitos įvairioms agentūroms, ten kalbame apie tai, kad trūksta skaidrumo, kai yra samdomi darbuotojai ir panašiai. Na, aš tiesiog galėčiau pakviesti laikytis tų rekomendacijų, kurias pateikė audito rūmai savo specialiosiose ataskaitose ir uh, mūsų šešėlinė pranešėja norėtų suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimus visoms agentūrams. Ačiū, ponai Rikė, ponė Ajala. Ačiū, pirmininkė. Kaip ir kiti kolegos, dėl tų pačių priežasčių E, norėčiau išdėstyti panašią poziciją. Mes iš principo pritarėme siūlymui patvirtinti 2011 biudžeto įgyvendinimo patvirtinimą. Ir mes manome, kad ponios Duran ir ponios Maisner patekti pranešimai yra tinkami, bet norėtume dar papildomos informacijos, informacijos, pavyzdžiui, apie Marko Polo programą, kad galėtumėme konstatuoti, jog tikimės, kad ateityje e, su ta programa siejamos problemos bus išspręstos. Toliau kalbant apie Cesar programą. Ponios Maisner parengtame pranešimo tekste galima, pažiūrėjau, ketvirtajame punkte dar kai ką pasakyti, nes dabar svarstoma galimybė keisti taikomus metodus. Bendrai kalbant apie e, e, agentūrams iškiausias problemas, e, kalbant apie esą tai jai ypač aktualus yra interesų konflikto klaus, šio klausimo sprendimas, reikia pamastyti apie elgios, elgesio kodeksą agentūrams, nes tai opus klausimas, kadangi kalbame apie aviacijos saugumo agentūrą. Ir šis klausimas nusipelno e, deramos skubos. Todėl reikėtų laikytis Elgesio kodekso, sprendžiant kai kurios konfliktus. Uh, Šiaip iš principo pritarėme siūlymui, kad reikia uh, siekti išnaudoti visą, visą numatytą biudžetą kai kurioms veiklos rytims. Ir taip pat reikėtų spręsti toliau e, personalo samdymo klausimą, viso personalo pasamdymo klausimą. Uh, Norime, kad, būtų, kad agentūros dirbtų visų pajėgumų. Taip pat reikia vertinti ateities tendencijas ir perspektyvas ir, ir mąstyti apie tai, kokių finansinių išteklių joms prireiks ateityje. Ponas e, Bradburn. Aš apgailestauju, kad sugadinsiu visą šitą džiaugsmą, bet bendrai vertinant viską, noriu pasakyti štai ką. Niekas atrodo nekalba apie tai arba neperskaitė tekstų audito rūmų metinėje ataskaitoje, kur vertinamas praėjusiu metu biudžeto įgyvendinimas. E, audito rūmai e, jau ko ne aštuntus metus iš eilės e, atsisako patvirtinti sąskaitų patikimumą, ypač kalbant apie čia išvardintus aspektus. Pirmininkė, aš noriu pasakyti štai ką. Na, galima sakyti, kad vertinant viską iš pagal, pagal e, kiekybinius rodiklius, viskas yra puiku, tačiau o kaip su kokybė? Žiūriu į ataskaitą, kurią turiu prieš save. Transport transporto sektorius sumestas krūvon su energetikos ir regionų politika. Mane apstulbino tai, kad iš vertinant audituotų sandorių skaičių toje politikos grupėje 59 atvejais buvo aptikta klaidų. Tai, tai yra pasibaisėtina. Ir dabar, kai mes kasmet, kasmet vis kritikuojame, kritikuojame ir vis tiek galiausiai sakome, na patvirtinkime biudžeto įgyvendinimą, na neįtikėtina. To, tokia yra bendra pastaba. Dabar perinu prie agentūrų. Sutinku su ponios Maisner nuomonė dėl JASAS ir ir geležinkelių agentūros reikėjo jau seniai parodyti geltonas korteles. Man atrodo, kad galima išsitraukti jau net ir raudonas korteles. Kiek pamenu, kalbant apie aviacijos saugumo agentūrą, aš nepamenu, kad šiame komitete būtume svarstę apie didžiulės administracinės išlaidas skiriamas toje agentūroje, vertinant visą jai skirtą biudžetą? Kas padaryta, kad būtų sumažintos administracinės išlaidos? Juk viską, juk tą agentūrą finansuoja bendrovės, jos moka už tai. Pone Maisner kalbėjo apie interesų konfliktą. Aš prisimenu, kad ne per seniausiai rašiau laišką komisijai ir prašiau paaiškinti, kaip buvo išspręstas interesų konfliktas, skiriant konkretų asmenį į tos agentūros valdybą. Uh, E, Dėl geležinkelio agentūros irgi yra neįspręstų klausimų. Bendrai vertinant tas agentūras, jose dirba 10 tūkstančių darbuotojų. Nežiūrinti tai, niekur niekas niekada nekalba apie mažinimus kokius nors kalbant, vertinant e, tai, kiek užduočių joms numatyta. Bendrai, vėlgi kalbant apie agentūrų darbą, man atrodo, kad stebime atvirkštinę tendenciją, nei tą, e, kuri pasireiškia jau keletą metų. Vietoj to, kad viskas gerėtų, viskas ima labai smarkiai blogėti. Deja, pirmininkė, e, užbaigdamas turiu pasakyti, kad kalbant apie abu šiuos pranešimus. Aš nematau prasmės toliau um, dalyvauti šitame farse, kritikuoti, o paskui galė nuspręsti patvirtinti biudžeto gyvendinimą, nes aš ne, nepritarsiu tam. Ačiū. Toliau ponia Lichtenberger. Dank. Äh, Ačiū. Norėčiau pakalbėti apie agentūras iš, iš bendrai, nors aišku visos agentūros e, e, turi skirtingų problemų. Daugelį e, interesų deklaracijų, kurias mes gauname iš agentūrų su visomis pastabomis, negalime konstatuoti, kad e, pavyzdžiui, kokioj nors geležinkelių agentūroje arba e, oro aviacijos saugos agentūroje ir e, būtų galima tiksliai konstatuoti tų interesų skaidrumą. Kai kuriuose agentūrose ta problema yra aštresnė, kai kuriuose ji netokia ryški, tačiau mums reikia priimti sprendimą Europos mastu ir išlaikytis europietiško požiūrio, kad ne, e, ne, nebūtume veikiami e, išorės faktorių ir kažkokio spaudimo iš išorės. E, tai aišku yra labai sunkus užda, uždavinys, tai yra mūsų Europos ir Europos institucijų reputacijos klausimas, dėl to labai akilai reikia žiūrėti į tų agentūrų darbą. Pane Savana. Pane Savana. panas Arvama. EPP šešėlis panešėjęs esu e, biudžeto kontrolės komitete. Ir man būtų labai įdomu ir naudinga daugiau išgirsti iš jūsų, ponia Maisner. Nes tai, ką sakė ponas Bradbornas, yra tikrai irgi man labai aktualu. Būtent <clears throat> manau, kad čia esminis klausimas yra štai koks. Kas jūs įtikino? Savo pastabose jūs sakėte, kad geležinkelio agentūra buvo pati problematiškiausia praeitais metais ir po to na, netgi ketinote raudoną vėliavą ją iškelti, tačiau šiais metais to neketinate daryti. Na, aš nieko čia nenorėčiau deklaruoti, tačiau norėčiau sužinoti, iš kur gavote tuos faktus, kurie jūs įtikino, kad šiais metais geležinkelio agentūra jau nekelia tiek daug problemų kaip praeitais metais. Ačiū. Dėkoju prieš suteikdama žodį komisijos atstovui. Norėčiau pasakyti, kad man rūpi irgi vienas klausimas - personalo politika ir kaip yra samdomi darbuotojai, jie skiriami. Man atrodo, kad dažniausiai viskas vyksta už uždarų durų. Taip yra dalyjamos tos darbo vietos. Ir jeigu yra žmonių, kurie turi veiklos patirties, dirbę geležinkelių bendrovėje, oro bendrovėje ir panašiai, man atrodo, kad tai būtų geriausiai tinkantys asmenys, o ne uh, paimti kažką štai taip iš niekur ir įdėti į tą agentūrą. Mane tai iš tiesų neramina. Ponas Tosmanas iš komisijos yra atvykęs. Vienai agentūrai geltona kortelė, vienai agentūrai bandoma lyg ją parodyti. Ir labiausiai ne, neaišku dėl to, kaip yra samdomi darbuotojai įdarbinami arba neįdarbinami. Taigi žodis jums, prašau. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Dėkoju už, dėkoju pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams už bendrai gan pozityvę išsakytą nuomonę, taip pat dėkoju ir už kritinės, dėkoju už kritinės pastabas, nes, kaip įsivaizduojate, jūsų keliami klausimai nėra visiškai mums svetimi. Taigi gal trumpai kelios pastabos dėl bendrojo biudžeto, o po to atidžiau šiek tiek panalizuosime agentūras ir pateiksime šiek tiek tokių paaiškinimų tolesnės informacijos šiuose diskusijose. Ponios Diro nuomonė labai mes rimtai ją atsižvelgėme ir 2009 metais, kaip žinote, mes gan žemi buvo įsipareigojimai transporto saugumo srityje, tačiau 2010 ir 2011 metais situacija kur kas geresnė dėl įsipareigojimų 86-95. Atitinkamai, taigi daugiau, kiek suprantu, mes pateikėme paaiškinimų ir paaiškinome, kaip kas padaryta yra su pinigais ir mes tą ir toliau darysime. Taigi tikrai stebime situaciją atidžiai. Dabar dėl agentūrų, dėl EMSOS pirmininkė, jūs jau iškėlėte tam dilemą ir iš dalies net ir atsakėte į klausimą, kaip yra su tais neužpildytom darbo vietom, neužpildytais etatais. Jeigu pažvelgtumėme į, į visas institucijas - tarybą, parlamentą, komisiją, administra, jų administracijas, 2-3 procentų neužpildytų etatų mastas yra normalus, nes žmonių samdymas užtrunka. Uh, EMSOje yra 5 procentų spraga. Na ir dėl Cezar ten jau dar didesnis procentas, tai 2 procentais daugiau neužpildytų darbo vietų. Taip yra dėl to, kad yra specializuotos darbo vietos, specializuoti etatai ir ne visuomet lengva įdarbinti ir pasamdyti žmonės įdomiose, gražiose vietose dirbti, bet nebūtinai vidurėje Europos, gan nutolusiose vietose, taigi užtrunka tai ilgiau ir 5 procentų spraga turėtų būti, aišku, sumažinta, tačiau tai yra susijęs su labai specializuotomis darbo vietomis. Taip pat agentūrose, kalbant apie tai, kaip yra samdomi žmonės, yra daug žmonių, kurie dirba laikinais, eta, laikinais etatais ir kai baigėsi dviejų, trejų metų sutartis, tuomet yra vėl tuščias etatas ir vyksta vėl to, šiokių tokių pasikeitimų. Taigi, nors atrodytų, kad neužpildytų etatų yra daug, bet vis tiek, na, jie vėliau yra po truputį užpildomi. Dabar dėl Cezar aš pasitikslinsiu. Ką pasakys veik, atitinkamas padalinys, jis pateiks daugiau informacijos, nes 10 procentų tai faktiškai jau yra per daug. Uh, tam, kad na, agentūra veiktų sklandžiai, tiek darbo vietų neužpildytų negali būti. Dėl EMSOS ir daugiametės finansinio, finansinio finansavimo, daugiamečio finansavimo pasiūlymo tikimės, kad jis bus patvirtintas ir mes e, pateiksime tą informaciją. Dėl geležinkelių agentūros, dėl aviacijos saugumo agentūros ir agentūra, ir komisija imasi atitinkamų veiksmų, bet aš, aš, aš esu atsakingas ir už energetikos agentūrą. Tai noriu pasakyti, kad tas tarp institucinis požiūris, dalyvaujant jums, taryba ir komisija yra labai naudingas, primenant agentūroms apie bazinės taisyklės ir galiu jūs patikinti, kad bent jau mūsų srityje mes nuolatos agentūras agentūroms e, kalbame apie tuos jautrius klausimus. Dėl geležinkelių agentūros visiškai pritariu nuomoniai, kad e, šimtas procentų asignavimų meta, vieniems konkretiems metams turi būti išmokama per tuos konkrečius metus. Tačiau norėčiau, kad atsižvelgtumėte į tai, kad klaidų skaičius vis mažesnis ir dabar jau jie priartėja prie gan gero biudžeto įvykdymo rezultato ir labai svarbu, kad ir konkursų dalyviai pateiktų pasiūlymus laiku. Na ir tikiuosi, kad jau kitais metais skaičiai dar pagerės geležinkelio agentūroje. Na ir dar bendrai kalbant, aišku, tai yra didžiulės diskusijos ir jūs, ponė pirmininkė, irgi kalbėti apie tai, kaip yra samdomi darbuotojai, kad mažėja darbuotojų komisijoje ir daugėja agentūrose. Tačiau, tačiau norėčiau pasakyti, kad 13 metų biudžeto projekte komisija kalba apie tai, kad 1 procentų, 2 procentų bus mažinami etatai ir agentūrose. Ir galiu pasakyti, kad buvo ir viduje komisijoje daug apie tai kalbama, apie tai, ar tai yra teisinga, tačiau uh, galiausiai matome, kad ir agentūros galiausiai turi gyventi pagal tą situaciją ekonominę, kuri yra susiklošiusi. Dėkuoju uždėmesi. Wanna... Ačiū, ponė Duran, ar norite ką nors pasakyti? Paskui poniai Džezin. Ačiū. Noriu padėkoti šešėliams pranešėjams už jų komentarus ir už tai, kad atkreipia dėmesį į saugumo aspektus E, mm, kal... Manau, kad e, tam pranešimui draugė tikriausiai galėsime pritarti ir komisijos biudžeto gyvendinimas e, bus patvirtintas. Pone Masner perdrasiu savo kolegos Evos komentarus, nes atrodo, kad interesų konfliktų klausimas išlieka didelė problema agentūrose. Sunku rasti ekspertų, kurie nedi, gerų ekspertų, kurie nedirbtų institucijose, bet, kaip jūs sakėte, reikia ypač smarkiai akcentuoti mūsų teikiamame biudžeto įgyvendinimo patvirtinime, bent jau kelioms agentūroms, e, pavyzdžiui, dėl maisto produktų saugumo, galiu priminti viską, ką žinome šią temą, bet reikės perspėti. Pone Žezin. Äh, Ačiū. Dėkuoju už viską, ką pasakėte. Iš esmės e, jaučiu, kad jūs visi pritarėte ir tam, ką aš pati pasakiau. Žinoma, labai svarbu, kad viskas vyktų teisingai, tačiau, e, aišku, galbūt šimtų procentų mes, mūsų reikalavimai nebus patenkinti, tačiau reikia siekti šito, kalbant apie Cezar. Gaila, kad komisija negalėjo pasakyti, kodėl 10 procentų etatų pagal patvirtintą sąrašą nėra užpildyta. E, Ir jeigu tų etatų nebūtina turėti, tuomet galbūt vertėtų jas, jas panaikinti ir čia staupytumėme. E, jeigu yra sakoma, kad reikia kurti bendrąją oro erdvę Europoje ir dėl to reikia to sąrašo, tokio sąrašo, tuomet kągi daryti, kodėl yra taip, kad tos vietos nėra užpildomos. Uh, Taigi būtų įdomu žinoti, kaipgi čia yra. O kas dėl geležinkelių agentūros, aš irgi tikrai e, turėjau dviejonių, nes jau praėjusiais metais šešėlinė pranešėja sakė, kad uh, jeigu tas biudžeto metinio, e, metinio pasikartojamumo principas nėra, e, jo nėra laikomasi nuosekliai, tuomet reikia į tai atkreipti dėmesį. Tačiau šiais metais komisija pasakė, kad jo laikomasi geriau ir e, tas mano noras, polinkis suteikti biudžeto vykdymo patvirtinimą yra susijęs su tuo, ką pasakė ir pirmininkas dėl ketvirto geležinkelių paketo, Tai yra tuo, kad e, e, kas yra labai svarbu komisijai, tai yra ta e, agentūros darbas, jos funkcijos, tai yra tikrai labai svarbus uždaviniai ir jinai privalo tas funkcijas vykdyti. Ir jeigu kitais metais, kitais metais mes ypač nuosekliai, ypač įdėmiai žiūrėsime, tos, tai agentūrai pirštus žiūrėsime, kaipgi ji dirba, nes ši agentūra mums kelia daugiausia problemų. Na, bet kaip sakiau, šiais metais aš linkusi jai dar suteikti biudžeto vykdymo patvirtinimą. Ačiū. Nežinau, ar visus klausimus buvo atsakyta, ypač. Apie tai, ar postai buvo užpildyti Man atrodo, kad išlieka problema su samdymo procesu, besitėsiančių procesu, nes taikomi komisijos samdymo kriterijai, jie perkeliami į agentūras, o ne bandoma surasti tinkamiausią asmenį konkrečiai darbo vietai. Ta problema buvo iškilusi anksčiau. Jeigu nekalbi 37 kalbomis, E, bet esi geriausias aviacijos inžinierius pasaulyje, vis tiek negausi to darbo. Tai mane stumia į nevilti. Svarbu, kad tą darbą e, atliktų iš savo sritį išmanantys žmonės, o ne tie, kurie gali kalbėti keturiomis kalbomis. Taigi, tai vienas, viena iš problemų. Reikia, kad e, savo sritį išmanantis žmonės, o ne valstybės tarnautojai dirbtų tose darbo vietose. Balsavimas komitete e, sausio mėnesį dėl abiejų pranešimų pakeitimus reikia įteikti iki gruodžio 12 vidurdienio. O balsuosime sausio mėnesį. Toliau pagal darbo tvarkę Okay. Just arriving, I don't know. Uh, well, if he's just arriving, we'll go ahead because if I give. Jeigu paskelbsiu pertrauką, e, tai nariai išsivaišios tikriausiai. Nėra dar mūs, mums reikalingų atstovų, tuomet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 tikriausiai pristatysiu pats savo viską, bet už 15 minučių prašyčiau grįžti visų. Ačiū.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 Okay, colleagues, the commissioners arrived. The next item on the agenda is atvyko komisijos atstovas ir pagal darbo tvarkę toliau svarstome e, sumaniųjų transporto tinklų direktyvos e, pirmojo deleguotojo akto pristatymą norėčiau paaiškinti. Tai yra pirmasis deleguotasis teisės aktas pristatomas parlamente, kuris priskirtinas transporto ir turizmo komiteto kompetencijai. Ir šiuos siūlymus siekiama įdėkti elektroninių elektroninį informavimo sistemą pagal e, direktyvą. Kaip žinome, siekiame koordinuotai dislokuoti ir naudoti transporto priemonės. Septintasis šios direktyvos straipsnis suteikia galę komisijai tvirtinti deleguotosios teisės aktus laikantis 290 ES veikimo sutarties straipsnio. Deleguotieji teisės aktai taip pat e, yra susijęs su E, visuomenės informavimo aspektų apie šią elektroninių pranešimų sistemą. Apie tai parlamentas kalbėjo neseniai savo patvirtintame pranešime, kuria, kurį rengė ponė Senvalova, Imko ir aiš, komitetas ir aišku mūsų komitetas. Noriu padėkoti komisijos atstovams už tai, kad atėjo pristatyti šį deleguotą į teisės aktą ir už bendradarbiavimą jį rengiant, e, pasirengiant buvo suteikta daug reikalingos informacijos ir dokumentų apie susitikimus su nacionaliniais ekspertais. Ir į tuos susitikimus buvo pakviestas ir transporto komitetas. Norėčiau dabar žodį suteikti komisijos atstovams ir po to su nariais pasitarsime, kokia, kokie turėtų būti kiti šios procedūros etapai, kas komisijos vardu kalbės. Prisistatykite, aš neturiu visko, visos informacijos prieš save ir atsiprašau dėl to. Ačiū, aš esu Lizijonydį iš MUV generalinio direktorato, iš komisijos. Ačiū uh, už šią sutiktą galimybę tikrai ankstyvame etape pristatyti jums deleguotą į teisės aktą, teikime pagal e, sumaniųjų transporto sistemų direktyvą. E, šis, te, šis pasiūlymas e, nėra nauja tema jums, nes šią temą svarstėme tada, kai parlamentas parodė didžiulį susidomėjimą šiuo klausimu ir, su, ir mus labai palaikė. Noriu pasakyti, kad per pa, po kad po to, kuomet praradome dešimtmetį, bandydami įdėkti tą elektroninę informavimo sistemą ES mastu, sakyčiau, kad jau pasiekėme dabar etapą, kai galėsime e, našiai ir sparčiai įdėkti šią sistemą šio pasiūlymo turinys jums tikrai bus pažįstamas, nes mes labai uh, griežtai, skrupulingai laikomės jūsų pranešime išdėstytų gairių. Tas kaip, pranešimas, kaip sakėte, buvo patvirtintas Liepos mėnesį. E, rengė jį ponė Sendalova ir ponas Koch. Jie ja, buvo glaudžiai bendradarbiavo rengiant šį pranešimą. Tas pasiūlymas yra pirmasis iš trejato pasiūlymų, kurie bus pristatomi Europos parlamentui. Ir šiuo pasiūlymų bandoma apriepti e, informacijos teikimo visuomeniai punktus. Tai yra nacionalinės institucijos turi turėti informaciją apie tai, į kokias techninės specifikacijas reikia atsižvelgti, integruojant visas sistemas, kad jos galėtų e, įdėkti elektroninių skambučių sistemą ir elektroninius skambučius atsiliepti visoje savo teritorijoje. Mes nor, apžvelgėme visus aspektus e, - transporto priemonės vietą, e, visa, visus duomenys apie transporto priemonę. Taip pat e, siūlyme kalbama apie vairuotojo saugą bei galim, bei galimybę vairuotojui saugiai bendrauti su atitinkamomis šią paslaugą teikiančiomis tarnybomis iš, ištikus avarijai aš, ar, ar kokiam nelmigam atsitikimui. Aš tikiuosi, kad šis pasiūlymas kitų metų pradžioje uh, bus galutinai suformuluotas ir šią užduotį, taigi šį pasiūlymą mums numato ITS direktyva. Mes turime pateikti teisėkuros pasiūlymą šią temą ir tikėtina, kad ateityje bus teikiamas direktyvos pasiūlymas, numatantis įgyvendinimo aspektą šio pasiūlymo. Ir, o direktyvą ateityje be abejo draugė priminės ir svarstys parlamentas ir taryba. Ir tuomet bus, taip pat bus daug. E, daug galimybių ir erdvės apsvarstyti įvairiausius aspektus, kokiu būdu kurti toliau ir plėtoti šias tarnybas ir paslaugas. Apie visą tai kalbama parlamento patvirtintame pranešime Liepos mėnesį. Noriu pridurti, kad dar dvi komisijos tarnybos dirba e, rengiant elektroninių skambučių sistemą, pasiūlymą dėl elektroninių skambučių sistemos su kolega iš KOL direktorato. E, Jis e, tyrė tai, kokiu priemonė įmasi tele, telekomunikacijų bendrovės, kad galėtų įdėkti šią sistemą ir priimti elektroninius skambučius. Taip pat palaikome ryšių su kolegomis iš Enterprise direktorato. Tikriausiai jūs nudžiugins tai, kad šis direktoratas jau beveik pa parengė e, taisomą į teisės aktą dėl tipo patvirtinimo. Tai yra matomiausias, aktualiausias su elektroniniu skambučiu pasiūlymu susijęs teisės aktas, nes taip bus užtikrinti, uh, užtikrintos funkcinės galimybės, kad visose ES gaminamuose automobiliuose būtų integruota ta elektroninio skambučio sistema. Tikimės, kad kitų metų pradžioje pasirodys visi susiję teisės aktai, kad atsirastų elektroninio skambučio sistema. Uh, ir prasidėti konstruktyvios diskusijos su parlamentu ir taryba. Tikimės, kad, tai, kad visi teisės aktai bus parengti iki jūsų kadencijos šiame parlamente pabaigos ir kad bus įdėkta ši tikrai gyvybiškai svarbi ir reikalinga paslauga. Okay, Dėkuoju, ponė Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Ačiū už jūsų paaiškinimus. Deja, negalėjau iki šiol detaliai susipažinti su šiuo tekstu. Skaitau labai greitai, bet ne taip greitai, kad būčiau spėjusi. Man dar kyla tam tikrų klausimų. Visų pirma, kaip išvengti, kad e, nesusidarytų technikos monopolija, kai kalbame apie techninės specifikacijas man atrodo, kad yra būtina užtikrinti saveikumą ir išryškinti tai kaip patį vieną iš svarbiausių punktų, kad nesuteiktume e, galimybės gerai užsidirbti vienam vieninteliam koncernui Europoje. Kitas punktas. E, kalbant apie šalių infrastruktūrą, kurios reikia, E, yra, čia turime didelių sunkumų. Negaliu, neturiu čia e, geros patirties, negaliu pasakyti, kad tai dar situacija tikrai prasta. Jeigu turėsime centralizuotą e, vietą, kurioje bus gaunami tie skambučiai, tuomet gali taip nutikti, kad į vienos avarijos vietą nuvažiuos penkios gelbėjimo tarnybos dėl to, kad bus tiesiog prastai koordinuojamas tas darbas. Nes uh, Arba kur nors kitur, kitos avarijos vietoje, pavyzdžiui, niekas nenuvažiuos. Tad čia kyla daug ir techninių klausimų. Jūs sakote, jog poveikio vertinimą yra labai sunku atlikti dėl to, kad jeigu rimtai tą darytume, E, visi techniniai dalykai turi būti atlikti pačių valstybių narių, o kol kas tai yra, e, čia pažangos dar yra labai mažai. E, kai kuriuose bandomuosiuose projektuose, bent jau tiek, kiek aš esu girdėjusi ir galbūt jūs patik, patvirtinkite arba paneikite, tačiau aš girdėjau, kad tokiuose projektuose nebuvo išspręstas pakankamai gerai duomenų apsaugos klausimas ir dėl to e, vis nutinka, kad e, yra skambinama, tie skambučiai būna netikri, jie būna klaidinantis. Ir aš nežinau, ar būtina, ar, ar, ar prasminga šiuo metu šitoj stadijoje dar labai verštis į priekį ir kažką spausti ir forsuoti. Uh, kai kalbame, pažiūrėjau, apie gelbėjimo tarnybose, kai, tarnybas kai kuriuose valstybėse narėse, šios tarnybos e, valdomos labai decentralizuotai, jos veikia savarankiškai. Tačiau jeigu mes viską centralizuosime, tuomet e, e, į tą sistemą turi įsijungti visos valstybės narės. Ir man kyla klausimas, ar jūs savo poveikio vertinime į tai atkreipėte dėmesį. Mes labai intensyviai diskutavome apie tas gelbėjimo sistemas. Ir man atrodo, kad šį aspektą labai gerai reikia išanalizuoti. Nes tos sistemos įdėgymas daugeliu valstybių narių e, gali kainuoti milijonus eurų ir kai kurioms iš jų tai, yra, e, tai atrodo visiškai nepriimtina ir kol kas visiškai neprasminga. Ir nežinau, kaip visą tai reikia sutvarkyti, turint omenyje, koks yra valstybių narių skaičius. Tad remiantis dabartiniais duomenimis ir esama informacija, man yra sunku e, įsivaizduoti, kaip visą tai galėtume dar įvilgti ir į teisėkuros e, drabužį. Nesalanova. Itre komiteto nuomonės referentė. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nebuvau įtrio komiteto pranešėja, inko komitete rengiu nuomonę, Na, bet kuriuo atveju. Aš norėčiau padėkoti komisijai už pirmą teisėkuros pasiūlymą. Man atrodo, kad vertėtų paminėti, kad dirba techninių ekspertų grupė. Nuo 11 metų spalio mėnesio jį pradėjusi yra darbą, taigi techninio poveikio klausimai yra nuolatos aptarinėjami su atskirų valstybių narių atstovais. Na ir galiausiai buvo pasakyta, kad pateikti pasiūlymai yra suderinti su pranešimu, kuris didelė balsų dauguma buvo patvirtintas Europos parlamente. šių metų vasaros pradžioje, kuomet mes pareikalavome, kad 100, 112 numeris būtų galiotų nuo 15 metų visur. Tokia telefono linija galiotų. Ir tai yra labai svarbu, jeigu mes norime, kad saugumo tokios um, paslaugos veiktų. Ir e, tai, ką sakė ponia Lichtenberger, dėl šios priemonės kaštų atskirose valstybėse narėse, turime nepamiršti, kad e, visa tai turi būti sudarinta su nacionalinėmis sąlygomis. Ir tai yra daroma atsižvelgiant ir į kaštų efektyvumą, kas yra labai svarbu dėgiant šią sistemą. Dabar, kiek supratau, tokių centrų atnaujinimo kaštai nuo tūkstančių iki kelių milijonų eurų siektų. Viskas iš principo priklauso nuo konkretaus atvejo. Tačiau aš manau, kad bandant įvertinti pranašum, pri, privalumus, bet, kaino, bet kokia kaina būtų pagrįsta. Aš aišku manau, kad toks um, teisėkuros žingsnis yra vienas pirmųjų ir bus žengti kiti žingsniai ir aš norėčiau priminti kolegoms, kad tas žingsnis, kurio labiausia laukiame, yra transporto priemonės tipo patvirtinimas ir ekosistemos integravimas į transporto priemonės. Tai yra tas pasiūlymas, kurio labai laukia ir automobilių pramonė. Ne tik ES, bet ir trečiose šalyse yra bandomasis projektas kuris minimas ir kur irgi kalbama apie saveikumą per sienas. Aš lankiausi pirmoje konferencijoje, kur buvo kalbama apie šio projekto rezultatus. Ji vyko Zagrebė prieš tris savaitės ir galiu pasakyti, kad visos valstybės narės dirba labai intensyviai ir tikiuosi, kad 15 metų terminas bus nepratestas. Pirmininkas, dėkoju, matau labai daug norinčių pasakyti, mane tai netgi stebina, bet aš norėčiau pabrėžti, kad tai veikia štai kaip. Deleguotasis aktas buvo perduotas parlamentui lapkričio 26 dieną. Tekstas su pažyma, kurią parengė sekretoriatas, buvo išsiunt, išsiųstas transporto komiteto nariams. Dabar laikotarpis, per kurį parlamentas gali paprieštarauti, yra du mėnesiai, galima iš, iš pratesti į dar dviem mėnesiais, jeigu dėl to bus susitarta, tačiau terminas prasidėjo nuo lapkričio 26 dienos. Pradėta skaičiuoti. Jeigu komiteto narys nori, kad komitetas siūlytų rezoliucijos projektą, kuriame būtų prieštaraujama šiam teisės aktui, tai jie turi padaryti iki gruodžio 21 dienos atsiūsdamas tą siūlymą sekretariatui. Taip sakau dėl to, kad prasideda diskusijos apie tuos paž, pa, pažangius, pažangius transporto pažangės transporto sistemas, o ne apie deleguotusius aktus, apie ką mes iš principo turėtumėme kalbėtis. Per du mėnesius parlamentas gali pareikšti prieštaravimą terminas prasidėjo lapkričio 26 dieną, taigi jeigu norite siūlyti rezoliucijos tekstą plenarinėme posėdėje, kur būtų pasakoma prieš teisės akto prieimimą, turite susisiekti su mumis iki gruodžio 21 dienos. Pone Meisner. Ja, das ist vielleicht gut. Dankeschön, dass tikrai gerai, kad jūs tą pasakėte. Man dabar atrodo, kad Mes, turim, mes turime paprašyti dar dviejų mėnesių, e, kad nežinau, kaip procedūros atrodo, tačiau atrodo iki gruodžio 21 dienos mes nelabai daug laiko turi, turime. Tad iš tiesų yra taip, kad dar ne viską mes galėjome perskaityti, neturėjome tam laiko, tačiau aišku, galime bendrai pasakyti, kad visi pasisakome už tą išmintingą išmanę transporto sistemą, už tą e, elektroninį pranešimą ar skambutį, tačiau ką visa tai realiai reiškia, jeigu mes imsimės atitinkamų teisėkuros iniciatyvų. Uh, Tad e, man klausimas susijęs su monopoliu, monopoliu susidarimu nėra toks svarbus, nes man atrodo, laisva rinka visą tai sureguliuos ir komisija pasistengs, kad būtų išvengta bet kokių monopolijų. Uh, Ir, e, pažiūrėjau, kai mes kalbėjome apie rengeno e, e, įrangos gamintojų reglamentavimą, jų veiklos reglamentavimą, ten mes taip pat turėjome tą klausimą, buvo tai iškilęs tas klausimas, buvo toks susirūpinimas iškilęs, tačiau viskas buvo sėkmingai išspręsta. Uh, Šiuo atveju mes turime e, viską labai, kiek, kiek įmanoma labiau supaprastinti, turime numatyti atitinkamą teisinę apsaugą ir taip pat reikia išspręsti nacionalinės specifikos klausimą, ar, ar, e, ar, reikia, e, ar yra atsižvelgiama į nacionalinę specifiką. Ir teisingai kalbėjo ponė Lichtenberger apie nacionalinės gelbėjimo tarnybas. E, pažiūrėjau, Vokietijoje e, harmoning, e, suderintais Europos teisės aktais ar nuostatomis mes kartais netgi sugadinsime visą sistemą ir pabaigoje vėlgi noriu užduoti klausimą, ar visus tuos dalykus, tuos aspektus sugebėsime apsvarstyti iki gruodžio 21 dienos. Turime tikrai nedaug laiko sureaguoti. Tai yra labai neilgas terminas, kurį jūs nustatėte. Ačiū. Noriu pasakyti štai ką. Jeigu prašote dar dviejų mėnesių, turite iš karto uh, pranešti apie tai, nes koordinatoriai turės svarstyti, ar mes pritarsime termino pratesimui dviems mėnesiams ir turėsime jį įtraukti. Pasakau tai, kad visi apie tai žino. Toliau ponas Alkadrauja. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma pasakyti štai ką pas, mums patiktas pasiūlymas iškelia klausimą, ko mes kaip įstatymų rengiai tikimės iš teisės akto. Mes tikėjomės pasistumėti į priekį, sparstant šį klausimą ir bendrai dėl šių išsumanių transporto sistemų. Pirmas dalykas, nesigilinsiu labai turinį, bet noriu pasakyti, paraginti visus perskaityti šį tekstą ir tada išsiaiškinsime, ar mums reikia daugiau laiko jos svarstymui. Uh, bet norėčiau, kad komisijos atstovai plačiau paaiškintų sąsają tarp deleguotojų teisės aktų ir direktyvos, susijusios direktyvos, apie kurios atsiradimą buvo paskelbta ir kuri turėtų pasirodyti kitų metų eigoje. Jūs suprantate, kad reikia atsižvelgti į techninės specifikacijas, kurias reiks parengti nebejoju, kad jos bus parengtos, tačiau tuomet jų nebegalėsime keisti naujais teisės aktais. Todėl noriu paklausti, kokia prasme e, renkti, tvirtinti tuos teisės aktus, ar ten bus aptartas dar tvarkaraštis darbų ar kiti dalykai, galbūt galėtumėte plačiau tą klausimą pakomentuoti. Ir noriu patarti kitų kolegų išsakytiems komentarams. Reikia iš aptarti daugybę klausimų, pavyzdžiui, skirtingų valstybių narių požiūris, nes skiriasi jų sistemos, jų pasirinkimai ir kokios yra pradinės valstybių narių reakcijos, vertinant jūsų pasiūlymą ir koks darbų tvarkaraštis numatomas. Toliau ponas Baker. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad tikrai nepaprieštarausiu tam, kas siūloma, atvirkščiai. Aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau mes žygiuojame į priekį. Dešimt metų mėgojome Ir dėl pačios tos sistemos paties tikslingumo ir prasmės net neverta diskutuoti. Šiuo metu reikia pasakyti, kad E, turime e, didelę įvairovę, kiekviena automobilių gamintoja turi vis kitokią sistemą ir e, valstybėse narėse tos, tos įvairios techninės sistemos veikia skirtingai. Ir dėl to manau, kad yra protinga siūlyti bendrą europietišką sistemą. Ir aš sutinku su kolega Said, E, kuris pasakė, kad reikia tokios bendrų nuostatų reglamentuojančių tą sistemą ir kai kalbame apie techninius specifikacijas, saveikumą, duomenų apsaugą, visą tai dar reikia išsiaiškinti. Tačiau manau, kad bendrai paėmus mes turime žygiuoti toliau, nes per nelik laiko jau e, miegojome, todėl reikia jį atsigriepti. Pone Foster. Yeah, thank you, Chairman. Čia pirmininkė. Suprantu, kad reikia judėti į priekį, bet gruodžio 21 diena, jeigu norime prieštarauti, čia daug klausimų yra, kurie mums pateikti dabar ir yra daug klausimų, kuriuos užduoda komiteto nariai dėl to, ką, ko jūs siekiate, ko nori kiekviena valstybė narė, kaip atrodys infrastruktūra, taip pat e, gamintojų problema, kaip bus statomi renginiai, ar jie jau bus e, pagaminti ir galiausiai priartėsime prie 15 metų. Visi norime, kad e, eismo sąlygos būtų geros, kad e, būtų atitinkama įranga, jeigu kažkas patenka į avariją ar ES ar kažkur kitur, kad būtų suteikta pagalba tokiu atveju. Tačiau man atrodo, kad Šiame komitete, pirmininkė, negavome naujausios informacijos apie tai, ar buvo atsakyta tuos klausimus, Gezina juos kėlė ir kiti. Kuo, ko siekiama šiuo, šiuo pasiūlymu, ne visos valstybės narės vienodai nori įsijungti prie tos sistemos, ne dėl to, kad nenori gerinti eismo sąlygų, bet dėl to, kad mano, jog yra problemų, kurios nebuvo išaiškintos dėl terminų ir panašiai. Taigi, na, pats pasiūlymas kaip ir įdomus, tačiau net nežinome, ko tuo siekiama ir sakyti, kad iki 21 gruodžio turime apsispręsti, ar siūlyti rezoliucijos projektą ar ne, man tai yra visiškai nepriimtina. Taigi aš siūlyčiau štai ką. Reikia pirmininkė apie tai daugiau dar padiskutuoti ir pažiūrėti, ką būtų galima padaryti. Ačiū. 21 diena yra mūsų data, ne komisijos data. Mes ją siūlome. komisijos atstovai dabar gal norėtų atsakyti klausimus. Ačiū pirmininkė, gal labai trumpai. Pirmiausia, manau, kad galiu nuraminti visus narius, kad bus skirto laiko susipažinti su pasiūlymu. Pasiūlymas nėra išsamus, kuris iš principo keistų techninius ypatumus e, dėl to, ką reiktų įmontuoti transporto priemonėse arba kaip viešosios paslaugos e, veikia valstybėse narėse ir kaip tvarkosi su tokiais skambučiais. Avarijos atveju tiesiog yra papras, papras, papras, supaprastinama dėl duomenų ir uh, supaprastinama sistema dėl duomenų ir tokių centrų aprūpinimo tam, kad teisingai būtų išsiunčiami pavojų signalai. Dabar kaip valstybės narės turėtų įgyvendinti tą siūlymą. Ta informacija pateiksime tuo met, kai jau bus parengtas teisės akto projektas, tikriausiai tai bus direktyva. Uh, kur bandysime pateikti tam tikrus orientyrus valstybėms narėms dėl to, kokiu priemonių jos galėtų imtis tam, kad galėtų atitinkamai patvarky, sutvarkyti savo tuos avarinius centrus. Na ir kaip tos avarinės tarnybos veikia valstybėse narėse, aišku, suprantame, kad sistemos labai skiriasi. Ir čia mes labai griežtai laikomės Europos parlamento prašymo, kuris detaliai buvo ir aiškiai išdėstytas pranešime, kurį jūs patvirtinote, mes daugiau nieko nedarome, tiesiog sureaguojame jūsų kreipimasi. Tai yra pirmasis teisės aktas, kuris yra reikalingas Ir iki gruodžio 21 dienos, aš tikiuosi, turėsime pakankamai laiko apie tai pas, padiskutuoti su jumis ir esame mielai pasirengę susitikti su jumis įvairiais formatais, dvišalių netgi pagrindų, kad galėtumėme atsakyti įvairius techninius klausimus. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Pakartosiu, ką jau sakiau. Jeigu koks tai narys ar frakcija norėtų pasiūlyti rezoliucijos projektą, kur būtų išsakomas prieštaravimas šiam teisės aktui, turi mus informuoti iki gruodžio 21 dienos. Jeigu kažkas nori pratesti dviejų mėnesių laikotarpį iki keturių mėnesių laikotarpio, tuomet tai turi būti apsvarstoma koordinatorių posėdėje ir jie tuomet prims sprendimą, ar tęsti tą terminą ar ne. E, pone Lichtenberger. Yes, uh, that... Ačiū už pasiūlymą e, susitikti dvišalių pagrindų ir aptarti tam tikrus klausimus, tačiau aš manau, kad būtų įdomu ir kitiems parlamentarams išklausyti tam tikrų įvairių argumentų. Taigi, nenorėčiau, kad būtų svarstami įvairūs dalykai už komiteto ribų, nes yra tam tikrų uh, dalykų, kurių mes net nežinome ir negalime atitinkamai užduoti tų klausimų. Taigi aš norėčiau, kad mes viską aptarinėtumėme ar plenarinėme posėdėje, ar transporto komitete, ne kažkokiuose papildomuose posėdžiuose, nes mane domina ir Lietuva, ir Italija, ne tik Austrija. Dėl to man šiek tiek nepatinka toks įsiūlymas. Saidai. Uh, uh, uh, Trumpai. Aš kalbu ne kaip komisijos atstovas, bet komisijos atstovai ką tik pasakė ir tekste aiškiai pasakyta, kad tai susijęs su nekontroversiškais klausimais, kuriuos jūs minėjote. Visa tai e, teisės akto pasiūlymas šią temą pasirodės vėliau, kitais metais. Ir be abejonės mes jį svarstysime šiame komitete. O mums reikia atsakyti iš tik kokį klausimą. Ar šie grinai techniniai klausimai, ar jie ir kaip juos turi svarstyti mūsų komitetas, ar mes jiems priešinamės ar ne. Jei ne, ar mums pakaks laiko visą tai išnagrinėti per atnečias dvi savaitės. Ir girdėjau, kad komisija yra pasirengusi grįžti, susitikti su jumis asmeniškai arba ateiti koordinatorių posėdį, taigi man tai tinka. Aš asmeniškai tekstą atidžiau peržiūrėsiu ir jeigu bus būtina, jeigu manysiu, kad man reikia daugiau informacijos, kreipsiuos ir paprašysiu, kad komisijos atstovai ateitų, pažiūrėjau, koordinatorių posėdį. Iš tikrųjų verta perskaityti tekstą susijusius su šia tema. Todėl prašau, perskaitykite tekstą. Jis sudaro tik trečdalį viso ITS dokumento prieš pasinerdami į tai perskaitykite. Ir savo teisės žinote, žinote, ko galite reikalauti kaip parlamento nariai. Kaip jau sakiau, šis klausimas buvo įtrauktas į darbo atvarkę, kad visi liet... nariai nuo Lietuvos iki Graikijos ateitų į diskusijas ir galėtų uh, E, išklausyti. Tas tai tas pats, kaip ir kitais kartais, yra daugybė tuščių vietų salėje, bet kokią atveju aš pritastačiau procedūrą ir dabar e, viską žinote ir iniciatyva jūsų rankose. Ačiū komisijai ir dabar pasties koordinatorių posėdis.